Bene. Buon pomeriggio a tutti. Visiems laba diena. <laughs> Quindi buon pomeriggio a tutti quanti. Se possiamo accomodarci. Visiems linkiu turiningos popietės, kviečiu susėsti, kad galėtumėm pradėti dirbti. Bene, se non ci sono obiezioni, l'ordine del giorno viene Jeigu neprieštaraujate, darbo tvarkė laikysime patvirtintą. Pradėsime šios dienos darbą nuo priminimo. Šis posėdis atitinka mūsų darbų kalendorių, prastinį darbų kalendorių. Lapkričio 7 dieną vyks kitas mūsų įprastinis posėdis Spalio pradžioje vyko du svarbus ir įdomus klausimai. Pirmasis dėl e, kompiuterinio nusikalstamumo. Mes ten išgirdome labai įdomių minčių. E, kolega Olmaier buvo parengęs pranešimą. Antrasis klausimas vyko dalyvaujant nacionalinių parlamentų atstovams. Buvo diskutuojama apie parlamentinę kontrolę ir vidaus saugumo įtvirtinimą. Buvo kalbama apie agentūras be visako. Ir Matėme, kad seminaro dalyviai parodė didelį susidomėjimą. Tema buvo sakoma, kad reikia sukurti bendrą darbo erdvę, kur susitiktų nacionalinių parlamento atstovai ir Europos parlamento atstovai. Kad atsirastų bendras darbo baras. Bus galima keistis nuomonėmis, geriausia praktika. Dėl to, kokį vaidmenį turi vaidinti nacionaliniai teisėkuros atstovai ir Europos parlamento atstovai koordinatoriams. Lybėm bus netrukus pateiktas siūlymas parengti tokį siūlymą. IPEC sistema veikia jau dabar, jie naudojamas ir šiuo klausimu norėčiau suteikti žodį pon, poniai Borselino. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiami kolegos. Šis antrasis susitikimas man pasirodė esas tikrai įdomus. Jūs minėjote, kad buvome sustikę su nacionaliniu parlamentu atstovais. Maničiau, kad tokie sustikimai turėtų tapti nuolatiniais, kad atsirastų nuolatinis kontaktas su nacionaliniais parlamentais. Tai atitinka Stokholmo programos dvasia. 2012 viduryje e, toks sustikimas yra svarbus ir 2013 yra numatomi nauji darbų projektai. Pasižymėjau, kad Komisija taip pat yra linkusi bendradarbiauti su Europos parlamentu. Aš teiksiu nuomonės projektą, ketinu remtis komunikatu, kurį lapkričio 19 dieną paskelbs Europos komisija. Ten bus kalbama apie Europos vidaus saugumo strategijos pirmosius metus. Taigi, ketinu suburti šešėlinius pranešėjus Strasbūre plenarinės sesijos metu. Ten pateiksiu nuomonės projektą, aptarsime jį ir paskui jau patį projektą pateiksiu iki dar kalėdų atostogų. Informacija, e, kuri reikalinga įvertinti šią iniciatyvai, susirinksiu ir kol kas iš tos surinktos informacijos, kiek jos turiu dabar, aiškėja, kad ši tema, šia tema aktyviai domimasi, Dėl to galiu tik pasidžiaugti. Dar laukiu nuomonės e, iš kitų ekspertų, dalį, e, da, dalies ekspertų nuomonę išklausiau vykusio seminaro metu. Ačiū. Ačiū kolegė Burselino, sako pirmininkas. Dabar pereisime, pereisime prie trečio darbo tvarkės klausimo. Netinkama migrantų galimybė, galimybė naudoti sveikatos priežiūros paslaugomis dešimtyje Europos valstybių narių. Ačiū, ponė pirmininkė. Maniau, kad pasisakyti visada galima, e, kai pirmininkas teikia savo pranešimus. Noriu pasakyti pastabą ir, iš, ir užduoti du klausimus. Pirmiausia, vyko personalo posėdis. Dalyvavo įvairių a, frakcijų atstovai, mūsų e, komiteto sekretoriato atstovai taip pat. Vienas iš su manim dirbančių darbuotojų sakė, kad šis susirinkimas lyg ir negalėjo būti suorganizuotas, tačiau kitą vertus sužinojome, kad jis įvyko. Apie ką buvo posėdės? Ten buvo kalbama apie delegacijas ir klausimus 2012 metams. Mes pateikėme siūlymus, konkrečius siūlymus ir e, pirmiausia siūlymus susijusius su Kipru. Mes sulaukėme elektroninių laiškų iš kitų frakcijų. Ten buvo pasakyta, kad šiandien vyko konstruktyvus posėdis. Na, o mes neturėjome galimybės sužinoti, kad toks posėdis vyko ir mūsų nuomonės niekas taip ir neišgirdo. Kaip atsitiko taip, kad, kad nariai nepriklausys jokiems, frak, jokiems frakcijoms nebuvo informuota apie posėdį, kuris vyko? Taip, toks būtų mano pirmas klausimas. Antras konkretus klausimas. Norėčiau paminėti vieną dalyką, kurį prieš porą savaičių buvau minėjęs. E, jis yra susijęs su tuo, kaip neprisijungusieji frak, e, prie jokių frakcijų nariai gali gauti pranešimus. E, nariams paprastai yra išdalinamas dokumentas ir jis yra pateikiamas remiantis taškų sistema pagal pagal DEHUN sistemą, kad būtų galima e, sužinoti, kas rengs pranešimus. Kaip gauti tą raštą? Pirmininkas, ačiū dėl pirmo klausimo. Norėčiau pasakyti, kad sustikimas, kurį minėjote, tas susirinkimas, vyko, tačiau jį rengė ne sekretoriatas. O kai dėl ne, nepriklausomų narių galimybių gauti informaciją, dalyvauti delegacijose, dalyvauti klausimuose. Galėčiau pasakyti štai ką. Šiandien mes diskutuosime apie tai koordinatorių posėdžio metu ir esu įsitikinęs, kad ši veikla bus naudinga. Trečiasis darbo atvarkis klausimas - atinkama migrantų padėtis, galimybė naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis dešimtie Europos valstybių narių. Išklausysime pagrindinių teisių agentūros pranešimą. Belgijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Lenkijoje, Ispanijoje, kuriuose kitose šalyse buvo renkama medžiaga šiam pranešimui ir jis sudaro dalį platesnio pagrindinių teisų agentūros projekto. E, yra kalbama apie migrantų pagrindinių teisių užtikrinimą, kai tie migrantai yra nelegalūs, nelegaliai atvykę į kurią nors 27 valstybių narių. E, pirmasis pranešimas jau buvo paskelbtas Liepos mėnesį. Buvo kalbama apie galimybę įsidarbinti tiem žmonėms. atliekant įvairius būties darbus. Buvo siekima susidaryti geresnį vaizdą apie migrantų padėtį susijusi su jų pagrindinių teisų užtikrinimu. Šiame svarbiame pranešime rasime vertingos informacijos. Pone Liudovika Banfi kūruoja šį klausimą ir mes teiksime parlamentarams paskui uh, galimybę pareikšti savo nuomonę. Ačiū. Chair, Libe Ačiū Lybė komiteto pirmininkų ir nariams už tai, kad pakvietėte mane šiandien padaryti tą, šį pristatymą. Norėčiau Jums pristatyti uh, pagrindinius rezultatus iš pagrindinių teisų agentūros ataskaitos. Žinote, tai yra pagrindinių tei, ES pagrindinių teisų agentūra, kurios mandatas yra padėti e, valstybėms narėms ir ES institucijoms įgyvendinti ES įstatymus teisę dėl pagrindinių teisių. Taigi, Čia konkrečiau yra analizuota pagrindinės teisės, kiek jos yra susijusios su uh, nelegalių migrantų e, teisėmis. Mes nusprendėme sutelkti dėmesį į dešimt valstybių, nes mes analizavome ne vien tik tai um, teisinėje bazėje nustatytas teises, bet ir tai, kokia yra praktinė situacija. Ir mes um, apklausėme ir nelegalius migrantus, ir valdžios institucijų atstovus. Uh, Taigi, tai buvo Prancūzija, Belgija, mm, Graikija, Italija, Lenkija, Ispanija, Švedija ir Airija. Norėčiau pabrėžti, kad šiuose dešimtyje valstybių teisė pasinaudoti skubę pagalbą yra užtikrinta, bet tik tai penkiose valstybėse ta pagalba yra nemokama. Tai reiškia, kad yra valstybių, kur, pavyzdžiui, nes čia moteris turėtų sumokėti 2600 eurų, jeigu uh, ji norėtų gimdyti. Keturiose valstybėse, kurios yra pažangiausios praktikos valstybės Italija, Prancūzija, Belgija ir Ispanija, prieiga prie, valst, e, prie sveikatos priežiūros paslaugų yra užtikrinama plačiau. Tai yra ir e, pirminės, antrinės paslaugos yra taip pat suteikiamos, ne vien tik tai skubios pagalbos paslaugos, kaip ir piliečiams. Um, te, ten, kur um, sveikatos priežiūra nėra suteikiama nemokamai, kaip matote, ta kaina yra pagrindinė kliūtis, kuri gali taip pat kelti pavojų ir nelegalių migrantų gyvybei, jeigu jie ieško alternatyvių sveikatos priežiūros paslaugų, pavyzdžiui, pasinaudodami e, draugo e, sveikatos kortelę. Dėl to, aišku, e, dėl klinikinių priežasčių gyvybei gali kilti pavojus. Tose keturiose valstybėse, kur migrantai turi galimybę gauti ne vien tik tai skubes uh, paslaugas, kaip aš jau minėjau, yra konkrečios dar uh, sąlygos, pagal kurias uh, ta pas, uh, priežiūra užtikrinama. Pavyzdžiui, uh, reikalavimas įrodyti fiksuotą gyvenamą vietą nuo 3 iki 6 mėnesių turi būti tam tikras laikotarpis yra nustatytas priklausomai nuo skirtingų valstybių, kiekvienoje valstybėje yra skirtingas. Toliau, jeigu yra užtikrinama papildomas, ne vien tik tai skubios e, pagalbos teikimas, tai e, tokios paslaugos kaip rehabilitacija, pavyzdžiui, nepatenka į tą sritį. Toliau dėl pranešimų pateikimo pareigos, pavyzdžiui, sveikatos priežiūros darbuotojai dėl teisės aktų ar nusakytos tvarkos turi pateikti informaciją atitinkamoms tarnyboms apie tai, kad migrantai yra nelegalūs, tai yra, kad jų yra tokia situacija. Ir šis tyrimas parodė, kad tose valstybėse, kur egzistuoja um, tokia praktika, aišku, kyla rizika, kad jie bus deportuoti, tai aišku, tai irgi užkerta kelią nelegaliems migrantams migrantams naudoti sveikatos priežiūrą. Tyrimė ypatinga dėmesį sutelkėme į ypač pažeidžiamas grupės, tai yra nėščios moteris ir vaikai. Tos grupės pagal žmogaus teis, pagal humanitarinę teisę turi teisę ypatingą apsaugą ir sveikatos priežiūros rytyje. Taigi mes pamatėme tokią situaciją, kad visose dešimtyje valstybių nešioms moterims yra suteikiama pagalba gimdymo atveju, tai yra skaitoma kaip skubi pagalba, netidėliotina pagalba, tačiau vėliau šešiose valstybėse yra e, pateikiama sąskaita ir tik tai keturiose valstybėse yra suteikiama ir um, pona, e, posnatalinė priežiūra taip pat nemokamai. Migrantų, e, nelegalių, taip pat migrantų vaikai turėtų turėti teisę gauti sveikatos priežiūrą kaip ir e, valstybės piliečiai, tačiau yra daromi trys skirtumai. Pavyzdžiui, tai yra nelydimi. Um, nepilnamečiai, taip pat lydimi nepilnamečiai, tačiau kurių tėvai yra e, nelegalus migrantai. Tie, kurie yra nelydimi, uh, nepilnamečiai migrantai, jie turi didesnės galimybės gauti sveikatos priežiūrą. Mes taip pat apklausėme ir sveikatos priežiūros specialistus ir jų teigimu humanitarnė teisė, taip pat Hipokrato e, priesaika sukuria tokią aplinką, kad vis tik tai jie yra linkę suteikti pagalba, nežiūrint net ir to, kad teisinės nuostatos galbūt kartais yra kitokios. Taigi kartais susidaro tokia situacija, kai e, sveikatos e, priežiūroje e, žmonės atstumiami, kad jiems nesteikiama pagalba dėl, taip pat ir dėl klaidų tikimybės. Taigi, dažnai e, ta situacija, kad migrantai yra nelegalūs, yra kliūtis jiems gauti sveikatos priežiūrą. Tai tokie būtų mūsų tyrimo rezultatai. Pagrindinių teisų agentūra paskelbė tos rezultatus praeitą savaitę. Ir jūs galėsite išeidami iš salės pasiimti po kopiją, jeigu pageidausite. E, pagrindinių teisų agentūra pateikė ir nemažai rekomendacijų, kaip reikėtų dirbti toliau. migrantai turėtų turėti galimybę gauti ne vien tik tai skubės paslaugas, e, tai turėtų būti ir kitos pagrindinės priežios paslaugos, pavyzdžiui, galimybė um, apsilankyti, uh, kreiptis į gydytoją, tai, į bendros praktikos gydytoją ir taip toliau. Uh, mokesčiai turėtų būti tokie patys nelegalus migrantams kaip ir pili, šalies piliečiams. Ir to, turėtų būti numatytos kažkokios tai galimybės, kaip būtų galima kompensuoti tas išlaidas, pavyzdžiui, per kažkokį tai specialiai sukurtą fondą. Dabar dėl reikalavimo įrodyti fiksuotą gyvenamą vietą, ta, tie reikalavimai turėtų būti peržiūrėti, kad tokie, tokie reikalavimai netaptų kliūtį kliūtimi nelegaliems migrantams gauti sveikatos priežiūros paslaugas kai tai yra pagrindinės paslaugos. Dabar dėl tų pareigų sveikatos apsaugos darbuotojams pateikti pranešimus apie nelegalius imigrantus neturėtų būti tokio reikalavimo keliamo sveikatos priežiūros darbuotojams ar sveikatos priežiūros administracijoms. Ir pabaigai, nešios moteris, vaikai, kitos pažeidžiamos grupės, kuri e, pagal įvairias sutartis, žmogaus teisų sutartis yra numatyti kaip ypatingai, ypatingai pažeidžiamos grupės, turėtų turėti galimybę gauti skubes paslaugas, pirminės antrinės paslaugas, vaikai, kurie yra nelegalūs migrantai, turi gauti sveikatos priežiūrą lygiai taip pat kaip ir to šalies piliečių vaikai. Norėčiau pabaigai pasakyti, kad 2011 kovą Europos, parlamentą, Europos parlamentas pirmą kartą kreipėsi į pagrindinių teisų agentūrą dėl nelegalių migrantų ir jų teisų, dėl uh, savo rezoliuciją dėl sveikatos priežios paslaugų netolygumo. Uh, ypač būtent analizuodama situaciją, kurioje yra nelegalus migrantai. Uh, iš tikrųjų, teisės yra apibrieštos atitinkamuose teisės aktuose. Visų pirma, tai yra pažeidžiamas grupės apibrėžiančios nuostatos ir uh, labai kvieščiau jūs ateityje savo diskusijose pasvarstyti, kaip būtų galima užtikrinti geresnę um, ES piliečių ir kitų asmenų apsaugą. Ačiū, ponė Liudovicai Banki. Banfi iš pagrindinių teisų agentūros už ataskaitą apie migrantų padėtį ir jo galimybės naudoti sveikatos priežiūros paslaugomis dešimtyje Europos valstybių narių. Norėčiau suteikti žodį ponui Jakolino e, už tai, kad pradėjo posėdį, nes aš buvau pakeliu iš oro uosto, vėlavau ir aš atsiprašau dėl to. Ir dabar esame pasirengę. Pone Banfi yra pasirengusi atsakyti į klausimus. E, dėl jos ataskaitos ir suteiksime žodį pirmiausiai ponui Jekolino. Pirmininkė, labai atidžiai klausiausi daktarės Banfi pasisakymo. Noriu išsakyti keletą pasiūlymų ir pasidalinti pastebėjimais. Daugelį metų aš dirbau sveikatos apsaugos rytyje Italijoje visi neteisėtai Italiją esantis užsieniečiai susisiekia su sveikatos apsaugos institucijomis gauna kodą kuris su raidėmis STP e, išvertus, iššifravus tai reiškia laikinai esantis šalyje užsienietis ir jie turi galimybę naudotis įvairiausiamis sveikatos pas, priežiūros paslaugomis. Italijoje sveikatos apsaugos sistema yra e, pa, pagrista regionais, kaip ir visur kitur. E, ir ministerija siunčia duomenis ir pas mūsų sistema išties yra tikrai paremta regionais labiau nei kitur. Ir sistema yra ne vienalytė. Kai kur yra puikiai dirbančios institucijos šalyje, kitose regionuose, o kitose regionuose ar šalise sveikatos apsaugos paslaugos yra šiek tiek žemesnio lygmens. Galėtumėte pateikti palyginamosios informacijos. Mrs. Gons, you got the floor. Pone Gonč, prašau. Ačiū. Mes dalyvavome konferencijoje šią temą prieš keletą mėnesių ir buvo labai įdomu klausytis nevyriausybinio organizacijų atstovų, kurie pristatė darbo patirtį vairiose šalise. Iš esmės jų rekomendacijos buvo tokios pat kaip ir jūsų. Jūs pristatėte e, padėti keliose šalise, aš nebejoju, kad padėtis panaši daugelį šalių ES. Ir aš sutinku su jūsų rekomendacijomis, manau, kad e, e prieš gimdinamą ir po gimdymo pagalba turėtų būti gimdyviai teikiama besąlygiškai, be jokių iš ankstinių įmokų. Manau, kad reikėtų numatyti kažkokius, patvirtinti kažkokius standartus, kurie būtų e, įtraukti į prieglaučio e, pasiūlymų paketą. Norėčiau išgirsti komisijos atstovų nuomonę apie tai, ar, ar planuojama įvesti minimalius standartus šioje srityje, kurie būtų taikomi visoms valstybėms narėms. Ir taip pat reikėtų fondo, kuris būtų panaudojamas tokios, e, tokio pabudžio paslaugoms finansuoti ir taip ieškoti vieningo šio klausimo sprendimo. Ačiū dabar ponas Mülderis. Ačiū. Išklausiau tikrai labai įdomaus pristatymo, ačiū. Turiu klausimą, ar yra koreliacija tarp valstybių pas juos teikiamų sveikatos paslaug, apsaugos paslaugų ir neteisėtai esančių asmenų skaičiaus. Jeigu kiekvienoje nors šalyje ar kuriuose nors šalyse yra daugiau e, neteisėtų migrantų nei kitose, Ar tai reiškia, kad valstybėse, kur mažiau e, imigrantų sveikatos, apsaug, sveikatos paslaugos teigiamos lengviau, paprasčiau? Mane nustebino tai, kad, kaip jūs minėjote, tam tikros tame skaičiuje šalių nėra jokių sveikatos priežiūros paslaugų. Tai kas tada žmonėms nutinka? Ar jie paliekami likimo valiai, jeigu jiems prireikia tokių paslaugų? Ačiū. Mr. Kleis. Ponas Kleis. Imk. Pone pirmininkė, buvo kalbama apie nelegalius migrantus, regis. Apie tai turėjome kalbėti. Mes kalbame apie nelegalius migrantus, o ne apie žmonės be dokumentų ar panašiai. Neužmirškime pabrėžti šitų aspektų. Tai yra nelegaliai atvykę asmenys. Na, šiaip ar taip, Europoje Niekas neprieštrauja dėl to, kad nelegaliai atvykę asmenys, kaip ir kiti žmonės, galėtų gauti skubę sveikatos pagalbą. Niekas dėl to nesiginčia. Manau, kad šis, dėl šio klausimo nereikia diskutuoti. Manau, kad klausimo gali kilti tik dėl ko kito, man bent jau jų kyla. Norėčiau paklausti, kokie yra jūsų įgaliojimai. Pirmiausia, turime siekti, kad būtų laikomasi pagrindinių teisių visose ES valstybėse narėse. Manau, kad čia pernelyg plačiai buvo netgi neprimtinai interpretuojami šie įgaliojimai. Jūs pateikite visą seriją patarimų ar nuomonių, kurių pasiekmė yra štai kokia. Ligoninės, kurios turi gydyti nelegalius atvykėlius, nebegalėtų perspėti migracijos tarnybų apie tuos nelegalius migrantus. Aš manau, kad tuo būdu yra pažeidžiamos valstybių narių prerogatyvos. Jo labiau, kad daugelis valstybių narių nori kovoti su nelegale migracija. Kitaip tariant, kai nelegalus asmenys kreipiasi institucijas, kurios teikia sveikatos paslaugos, ar jos būtų viešos ar privačios, yra normalu, kad būtų perspėjamos migracijos tarnybos. Na, o jūsų agentūra bando sakyti, kad tai turėtų būti pakeista, kad turėtų būti elgiamasi kitaip. Neva perspėti apie tokius asmenys e, atitinkamas tarnybas būtų priešinga tų žmonių teisių apsaugai. Atleiskite, tačiau jeigu tie asmenys yra atvykę nelegaliai, tai valstybė, į kurią tie asmenys yra atvykę, turi teisę žinoti apie jų atvykimą ir turi turėti galimybę imtis priemonių jiems sveikatos paslauga turi būti suteikta, jeigu ir pač kalbam apie skubę pagalbą, paskui tie asmenys dėja turėtų būti išsiųsti. Dėkoju. Dėkoju. Mane sukrėtė tai, ką ką tik išgirdau. Net nebežinau, ką norėjau pasakyti. Manau, kad mes kalbame apie pagrindinės teisės, kurios turi galioti visoje Europos Sąjungoje ES nori ginti pagrindinės teisės. Pane pirmininkė, aš, kaip ir jūs, pavėlavau šiek tiek į posėdį dėl lėktuvo vėlavimo, tačiau ne, ir negalėjau dėl to išgirsti, ką sakė ponia Bankinė, viską girdėjau iš jos pasisakymų. Suprantu, kad agentūra teikia rekomendacijas įvairioms valstybėms narėms. Tačiau aš maniau, kad Čia mes kalbame apie ataskaitą, kurią turėjo pakei, pateikti agentūra, o paskui rekomendacijas valstybės narės turėjo parengti pačios. Aš nemanau, kad agentūros vaidmuo yra teikti rekomendacijas. Aš noriu tiek pasakyti. Ačiū, ponas Trijotė Filidis, prašau. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αν πάρουμε ως δεδομένο ότι... Dėkoju, ponė pirmininkė. Mes remiamės tuo principu, kad ES nori ginti pagrindinės teisės, kaip jau minėjo kolegė. Tačiau šių minėtų paslaugų teikimas priklauso valstybių narių kompetencijos ryčiai. Ką galėtų pateikti, kokias rekomendacijas jūsų organizacija galėtų pateikti valstybėms narėms, kad pagerėtų migrantų padėtis? Kol kas situacija dėja mūsų netenkina. Ar turite kokios nors patirties, ar buvo atlikti kokie nors tyrimai? Ar buvo pabandyta situaciją pagerinti? Kokios yra tendencijos gerėjimo linkme ar ne? Ar manote, kad situacija galbūt prastėja? Well, uh, all, that, that, uh, uh Visų pirma, Manau, kad visuomenės sveikatos sritis yra viena iš tokių sričių, kur yra labai siaurai apibriešta, kas yra pagrindinės teisės ir kas yra bendruomenės interesai. Čia kad nebūtų vien imigrantų pagrindinės teisės pažeidžiamos ir kad plačios visuomenės teisės pažeidžiamas. Taigi mes kalbame ne vien tik tai apie atskiro imigranto teisės, mes kalbame apie visuomenės sveikatą. Jeigu, pavyzdžiui, asmonės įkreipia į ligoninę, nors serga kažkokia labai užkrečiama lyga, bet nesikreipia į ligonę vien todėl, kad bijo, jog um, nebus priimtas ar netgi priduotas atitinkamoms tarnyboms ir deportuotas, tai aišku yra tokio imigranto teisių pažeidimas, bet lygiai taip pat ir visos plačiosios visuomenės um, teisių pažeidimas grėsmė jai. Tad aš manau, kad jeigu mus rūpi platesni visos visuomenės interesai, manau, kad čia mūsų interesas yra teikti sveikatos priežios paslaugas visiems ir užtikrinti, kad visuomenės sveikatos standartai būtų patys aukščiausi. Tai nereiškia, kad mes e, neįvykdysim kažkokių tai įstatymų dėl um, nelegalių imigrantų, ne, nepranešime apie juos ar dar kažko. Ne tai yra esmė. Esmė yra tai, kad pavyzdžiui bus sustabdytas e, kelias labai užkrečiamos lygos plitimui. Mane šokiruoja, pavyzdžiui, tai, kad išanalizavus tas valstybės, tarkim, vienoje iš jų Vokietijoje, yra tokia praktika, jog yra atitinkamos tarnybos informuojamos apie atitinkamo migrantų, kuris kreipiasi į ligoninę um, nelegalią situaciją. Ir po to tos, tar, tos tarnybos uh, gali netgi deportuoti tokį asmenį. Mano šalyje mes labai daug dirbame, stengdamėsi įtikinti imigrantus, kad jie turi kreiptis į ligoninę, jeigu jie serga, nežiūrint to, ar jie yra legalus ar nelegalus. Ir aš manau, kad tokia pozicija yra atsižvelgiama būtent į platesnius visos visuomenės um, interesus, ar tai būtų legalus, ar tai nelegalus migrantai ir taip toliau. Norėčiau užduoti tokį klausimą. Po kelių minučių mes pradėsime balsavimą dėl kolegės Helen Flotr nuomonės kur teigiame, kad ES turi ratifikuoti um, Junktinių tautų konvenciją dėl migruojančių darbuotojų šeimų narių teisių. Ir tai Europos parlamentas jau ilgai laikėsi tokis, tokios pozicijos, kad ES turi ratifikuoti šią konvenciją. Taigi, ar FFR galvoja, kad tikrai būtų naudinga ratifikuoti šią konvenciją? Uh, konkrečiai turint omenyje tokių asmenų galimybės kreipti sveikatos priežiūros paslaugų. Mas Bronks. Uh, Bai skeptiškai vertinu eufemizmų naudojimą, tačiau politikai dažniausiai jie naudojami tam, kad būtų galima kontroliuoti mąstymą ir suvaldyti laisvą mintį. Mm, migrantai jau yra pakankamai baisu, bet nelegalus tai iš viso baisu. Taigi e, galima naudoti tokį eufemizmą nelegalus, bet gali panaudoti, pavyzdžiui, tokį žodį kaip neautorizuoti, neturintis leidimo. Taigi, galvojant apie sveikatos priežiūrą, jie galbūt teisėtai neegzistuoja, galbūt neprisidėjo prie jos, tai galbūt ir turėtumėm pasakyti už tai, kad neturėtų būti teikiama e, tokia mm, e, paslauga. Tačiau žodį dosnumą tada mes su, su, suprastumėm visiškai neteisingai. Dosnumas tai yra, kai uh, iš savo kišenės paimi pinigų ir duodi kažkokiam tikslui, vertingam ar nevertingam tikslui. Tačiau jeigu asmuo uh, kreipiasi į gydytoją, tai ar, ar iš tikrųjų jis gauna tos naudos ar negauna tos naudos. Čia jeigu ar tas asmo yra legalus ar nelegalus, koks e, skirtumas. Uh, jeigu jis neprisidėjo prie tos sveikatos priežiūros finansavimo. Pavyzdžiui, Junktinėje karalystėje mes dažnai mm, girdime apie uh, efektyvius gydimo metodus. Pavyzdžiui, uh, dabar, tarkim, gydimas labai efektyvus, naujas metodas um, gydyti odos vėžį netaikomas todėl, kad yra pernelyg brangus ir žmonės neturi galimybės gauti tų sveikatos priežiūros paslaugų. Uh, jeigu iš tikrųjų vietoj to būtų išgydyti, jeigu kažkas tai, kas negali teisėtai gauti tokių sveikatos priežiūros paslaugų, išsigydyti, tarkim, odos vėžį, bet vietoj to būtų išgydytas kažkoks nelegalus migrantas, tai būtų galbūt dosnumas. Tačiau tie pinigai iš tikrųjų tik tai nukeliauja kažkur tai politikam, valdžios struktūroms ir tai yra tiesiog vagystė. Taigi aš sakyčiau, kad m, mm, Europos parlamentarai, kurie pasisako už tai, kad reikia e, nemokamai e, gydyti nelegalius migrantus, tegul savo pinigus suėda į fondą, kuris kompensuotų tas išlaidas. Specific. Pone Banfi, išgirdote klausimus, kai kurių iš jų yra labai konkretus. Mes turime e, jau netrukus pradėti balsuoti, būtume dėkingi jeigu jums pavyktų atsakyti į klausimus per dešimt minučių, kad nepavėlintume to balsavimo. Ačiū. Ačiū už tikrai įkvepiančius klausimus. Ponu Jekolino atsakydama noriu pasakyti štai ką. Mes tyrėme regioninius skirtumus valstybėse ir Italija Italijoje tie skirtumai yra labiausiai pastebimi sveikatos apsaugos sektoriuje nes regionai skirtingai traktuoja neteisėtus migrantus. Tačiau tie tyrimai buvo atliekami atskiruose regionuose. Mes kalbėjome su migrantais ir sveikatos apsaugos darbuotojais Lombardijos ir Emilijos Romanos regione. Taigi žinome, kad yra skirtumų tarp regionų, e, tarp to, kokias teisės migrantai įgyja regionuose pagrindinis dalykas, kad e, neužtikrinamas pirminės sveikatos paslaugos, o antrinės užtikrinamos prieš gimdyvinę ir pogimdyvinę sveikatos priežiūrą. Taip, manau, kad kažkokios bendros nuostatos kriterijai įtvirtinti es mastu būtų tikrai įdomus dalykas. Nors noriu priminti Jums, kaip kažkas jau minėjo, kad mes, mūsų agentūra, turi surinkus informacijos, surenka informaciją ir ją teikiame kitoms institucijoms, kur, kurios remiasi tais duomenimis, e, rinkdamosi politinius sprendimus. Ir iš tiesų gimdyvės nešios moteris naudojasi gana plačia apsauga. Tačiau praktikoje, tai yra teoriškai, o praktikoje sveikatos apsauga ne visada joms užtikrinama. Neaptikome ryšio tarp mm, šalyje esančių, neteisėtai esančių migrantų skaičius ir tiekiamų sveikatos apsaugos paslaugų, tai yra tik hipotezė, bet mes tokio ryšio, mūsų stebėjimai tokio ryšio nepatvirtino. Kas, atinka, kas nutinka žmonėms, kurie negali prireikus naudoti sveikatos paslaugomis, na, klausimas, žinoma, kaip žinote, teisė į būtiniausias e, sveikatos apsaugos paslaugas yra siejama su teisė į gyvybę. E, buvo pas, išsakytas pasiūlymas, kad mes neturėtume teikti rekomendacijų, mes teikiame e, patarimus, e, formuluojame patarimus, remdamiesi savo surinktą informaciją ir tą informaciją teikime valstybėms narėms ir valstybės narės pačios sprendžia, kaip elgtis. Bet po to mm, ta surinkta mūsų informacija panaudojama apsispręsti, ką daryti toliau. Sveikatos apsauga yra visos bendruomenės e, reikalas ir apsisprendimas teikti sveikatos paslaugas migrantams yra visuomenės pasirinkimas, apsisprendimas. Išteklių trūkumas, bandymai pateisinti situaciją nepakankamais ištekliais tai aišku, sveikatos paslaugos, žinoma, susijusios su finansavimu iš biudžeto. Tačiau sveikatos paslaugų tiekimas reikštų, kad nereiktų e, iš sudėtingose situacijose. E, tai, tiekti sveikatos paslaugų, taip išvengtume e, chroniškų susirgymų plitimo. Tikiuosi, kad atsakiau visas išsakytas mintis ir žodžius klausimus. Per man skirtą laiką ir esu pasirengusi galbūt po posėdžio aptarti kitus klausimus. Ačiū. Tuo šį darbo atvarkės klausimą svarstyti baigėme. Dabar rengiamės balsavimui. Balsuosime dėl dviejų nuomonių. Dėl į, pos, į darbo tvarkę įtrauksiu klausimų. Ačiū, ponė Liudovika. Tie nariai, kurie neturi kortelės, raginu, baltavimo kortelės, prašau, raginu jūs uh, paprašyti, kad kas nors tą kortelę jums atneštų. Thank you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 I suggest that we're going to take two, three minutes for those. Dar turite dvi, tris minutės pasiruošti. Kiek žmonių neturi balsavimo kortelių? Atrodo, kad jau galime pradėti, ar ne? Pirmas klausimas, dėl kurio balsuojame. Ketvirtas darbo tvarkės e, punktas. ES ir Australijos susitarimas dėl oro vežėjų atliekamo ES patiktų keleivio domenų įrašo domenų tvarkymo ir perdavimo Australijos muitinės tarnybai pranešėja yra ponė Sofija Intvelt. Ar norite pristatyti dar šį pranešimą, ar iškart balsuojame? Balsuojame. Jei norite, prašau. Kalbėsiu trumpai. Kaip pranešėja, rekomenduoju palaikyti pasiektą susitarimą. Daugybė mums svarbių nuostatų jame išliko ir bandydami vertinti, ko pasiekime ir bandydami suvokti, ką trečiosioms šalims reiškia bandymai įvertinti pas juos atvykstančius keleivius. Manau, kad galima daryti išvadą, kad pasiekėme neblogų rezultatų ir todėl raginu Jūs balsuoti už šį pranešimą draugės su svarbiausiamis pastabomis išsakytomis uh, paaiškinimą memorandume. Pone Sofintveld, ponas Albrechtas nori pristatyti mažumos teikiamą balsavimą. Jūs norite dabar kalbėti? As, uh, members, to... Mes kaip uh, nariai turime galimybę taip pat teikti mažumos nuomonę ir mažumos narių ataskaitą. Ir noriu Jūs informuoti, kad čia esantis nariai, ypač žaliųjų frakcijos ir, man atrodo, iš GUE frakcijos, uh, nori teikti mažumos vardu teikiamą nuomonę ir ten paaiškinta, kodėl mes balsuojame prieš šį pranešimą, nes mes nesame pakankamai įtikinti argumentų, kad reiktų balsuoti už šį susitarimą, ypač kalbant apie duomenų laikymo laikotarpius, taip pat numatoma e, duomenų apsauga, viskas paaiškinta nuomonės tekste, todėl aš tuo apsiribosiu. Uh, Pirmininkas, tuomet balsuokime. Balsavimas paprastas. Balsuojama dėl visos rekomendacijos projekto su pakeitimis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė? Balsuosime elektroniškai, sako pirmininkas, balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. Dvidešimt penki už, septyni prieš, vienas susilaikė. Pranešimas patvirtintas. Toliau, kitas klausimas, dėl kurio balsuojame. Europos kaiminystės politikos peržiūra. Pranešimo autorė yra ponė Helen Flotur. Ar norite pristatyti šį tekstą? Ne, tuomet iš karto balsuojame. Pradedame. Pirmas kompromisis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Sulaikė pritartę. Dešimtas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė? Pritarta. Reikia pasitikrinti gerai. Dešimtas pakeitimas tikriname. Balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. 17 už 17 prieš. Atmesta. Vienuoliktas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Pasitikrinkime, nes man atrodo, kad tas pats balansas susidaro. Taigi, balsuojame. Balsavimas baigtas. 18 už 17 prieš. Dabar jau pritarta. Antras kompromisinis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pritarta. Keturioliktas pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, atrodo atmesta. Pasitikrinkime. Basavimas prasideda. Balsavimas baigta. 15 už 20 prieš atmestą. 15 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Man atrodo, kad atmesta. 12 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Pasitikrinkime, sako pirmininkas, kaip balsavimą dėl 13. Now closed. Balsavimas baigtas. 16 už 20 prieš atmestą. Trečias kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 29 už. Tuomet 9. Taigi 29 pakeitimas. 29. Už prieš susilaikė atmestas. Ketvirtas kompromisas dėl dviejų dalių jo balsuojame. Pirmoji dalis. Kas už? Prieš. Susilaikė pritarta. Antroji dalis už. Prieš. Susilaikė pasitikrinkime. Kai balsavome dėl ketvirto kompromisinio pakeitimo antros dalies, balsavimas prasideda. Now closed. 16 against 20 rejected. 16 už 20 prieš atmestą. 34-35 yra tapatus. Visi susiję pakeitimai atkrenta. 39 už. Prieš. Susilaikė. Pasitikrinkim. Balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. 20 už, 16 prieš pritarta. Penktas kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė pritarta. Visi kiti pakeitimai atkrenta. Šitą, toliau šeštas kompromisinis pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Toliau visi kiti atkrenta, sako pirmininkas. 58. Dėl jo turime balsuoti. Kas už, kas prieš, susilaikė, pasitikrinkime dar kartą. Dėl 58 balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. 17 už 19 prieš atmestas. 60 kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. Pasitikim gerai. Tikriname, kai balsavome dėl 60 pakeitimo. Balsavimas prasidėjo. Balsavimas baigtas. 21 prieš 15 už atmestas. Septintas kompromisis pakeitimas. Kas už, kas prieš susilaikė pritarta. Kai kurie iš tolesnių pakeitimų atkrenta iki 71-ojo. Dabar dėl 71-ojo balsuojame. Kas už, kas prieš susilaikė atmestas. Ir 72 kas už, prieš, susilaikę, pritarta. Man atrodo, kad pritarta. Pasitikrinkime, kaip balsavome dėl 72. Prašau. Balsavimas baigtas. Dėl 72 balsuojame. Balsav... Balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. 24 prieš 13 už atmetėm. Ir dabar balsuojame dėl teksto su pakeitimais. Balsuojame dėl viso teksto. Balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. 35 už 2 prieš pritarta. Dėkojame poniai Flotr. Ir periname prie kito darbo tvarkės punkto. Šeštas punktas. I can see him in the room. Those who were here for the vote, were here for the vote, we thank you. Tie, kas atėjote čia tik į balsavimus, dėkojame jums, kad laiku dalyvavote balsavime. Tačiau dabar prašyčiau tylos salėje. Periname prie kito darbo atverkės punkto tai yra padėti susijusi su migracija viduržėmio jūros regione, gražinimas, persikėlimas, komisijos teikiama pagalba. Turėtumėm išklausyti pono Manservisi pasisakymą šio klausimu, bet jis dar netvyko, taigi padarysime minutėlės pertrauką, kol ponas Manservisi atvyks. Gal penkias, dešimt minučių pertrauką. In. 15 minučių, 15 minučių pertrauką. Ačiū. Dear colleagues, it's 4.15 sharp. Kolegos. Yra 16 valandų 15 minučių. Persime darbą. Tęsėme. Šeštasis tai buvo tokias punktas. Padėtis susijusi su migracija viduržėmio jūros regione. Gražinimas, persikėlimas ir komisijos teikiama pagalba. Išklausysime pono Stefano Manservisi, Europos komisijos vidaus reikalų direktorato vadovo pranešimo. Gavome informacijos, kad komisijos narė Mastram negali šiandien pas mus ateiti. Ir mums malonu jos vardu pasveikinti čia generalinį direktorių Stefano Manservisi, kuris pristatys šią temą. ir po to turėsime galimybę užduoti klausimus. Susitikimas numatytas 45 minutėms. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, už kvietimą. Norėčiau suteikti informacijos, kuri nėra didelė naujiena, išskyrus tai, kad paėtas dialogas dėl migracijos, judumo ir saugumo. Visų pirma, norėčiau priminti, kad komisija investuoja daug lėšų um, palaikydama pertvarkymų procesą, taip pat spręsdama klausimus susijusius su migracija ir pagalba pabėgėliams. Noriu pasituoti skaičių 75 milijonai skirta pabėgėliams esantiems šalyje, pabėgėlių stovyklų kūrimui, humanitarinį pagalbą, tai apima 3,5 milijonų numatyta skirti regioniniams pagalbos programams žmonėms įstrigusiems regionuose. Ta aptarėme su jungtinių tautų įgaliotinių pabėgėlių klausimams. Skirta papildomi 10 milijonų Egipto, Libijos ir Tuniso valdžios pastogoms paremti, sprendžiant susidariusią krizinę situaciją, ypač padėti tiems žmonėms, kurie negali sugrįžti į savo gyven, savo kilmės šalis ir pavasario programa 350 milijonų eurų Šiaurės Afrikos šalims, tai papildomi ištekliai skirti šalia nacionalinio regioninio voko ir skirta įvariems tikslams, jie, tarp kitų tikslų ir e, pabėgėliams ir, ir judumui. Uh, Toliau žmonės, kalbant apie žmonės ir persik, persikėlimus. Rugsėjo mėnesį kiek anot jungtinių tautų įgaliotinio pabėgėlių klausimams tarnybos yra daugiau nei 4 tūkstančiai asmenų palei Šiaurės Afrikos valstybių sienas ir e, komisijos, komisijos narė Malsam reikalavo vykdyti atitinkamas susijusios operacijas ir veiksmus ir iki šiol valstybės jau yra skiriusios 308 ši kabineto narė tik tai rodo, kad ji norės pasisakyti. Aš tik bandžiau suvokti, ar aš kažką netai pasakiau. Taigi, 408 milijonai skirti persikėlimo pabėgėlių stovykloms pabėgėliams Šiaurės Afrikoje. Tai gerai, bet be abejo, tai to nepakanka. Komisijos narė Malsom tai yra kartojusi daug kartų. Taip pat 3080 vietų numatytų 2012 pabėgėlių reikalų fonde taip pat yra lygiai grečiai vykdomos pastangos. Kalbant apie bendrą perkelimų programą, tai ji įstrigusi dėl nesutarimų, dėl procedūros klausimų ir mes darome viską, kad tas politinė, politinis kazusas būtų išspręstas. Tuo tarpu ji nefunkcionuoja, bet mes bent jau galime remtis sukaupta patirtimi ir, kaip daug kartų esu sakęs, mūsų pasiūlymas kitai finansiniai perspektyvai yra iš esmės pagristas parlamento pasiūlymų e, perkelimų programai. Ir nedidelis suma numatyta ir perkelimams. Trečia, valstybės narės ir joms teikiama pagalba žmonės atvykstantis į Europos Sąjungą, ypač patenkantys ją per Tunisą ir Libiją, jų dabar jau yra daugiau negu 60 tūkstančių, didžioji jų dauguma yra Italijoje ir 3-4 tūkstančiai Maltoje. Taigi šie skaičiai yra ak, gana įspūdingi. Komisija mobilizavo pagalbą valstybėms narėms E, kurio, kurias tai labiausiai palėtė Italijai, taip pat Graikijai. Taip pat užtikrinta vanden, vande, vandens e, vandenų, teritorinių vandenų apsauga tarp Ispanijos ir Maroko, papildoma finansinė pagalba skirta išorės e, sienų fondui ir užmėgsti kontaktai su Tuniso valdžios institucijomis, siekiant gilinti bendradarbiavimą valstybių sažų sienų apsaugos rytyje. Papildoma Frontex agentūros veikla, komisija teikia pasiūlymus ir, kaip žinote, Libė komitetas, jūsų komitetas čia yra svarbiausias priimant tuos sprendimus. 50, dar 52 milijonai eurų skirti Frontex agentūrai, kad jis susidarotų su jai tenkančiamos užduotimis. Dar viena agentūra, kuri užsima pabėgėlių klausimais. Ji rengėsi suvaidinti atitinkamą vaidmenį ir jeigu skaičiai pasieks kritinę masę, na ta agentūra dar, dar nėra įsibėgėjusi valstybės narės jai ragina ją ja, pra, aktyvuoti ir mes tikimės, kad bus užtikrinta geres, geresnis e, valstybės sienų valdymas. Dabar norėčiau Jums pristatyti naujienas, praeitas dialogas judumo, mobilumo ir saugumo uh, klausimais. To prašė Europos vadovų taryba birželio mėnesį, komisija tą inicijavo. Aš asmeniškai lankiausi Tunise prieš porą savaičių, o praeitą savaitę buvau Maroke ir ten kalbėjausi su vietos valdžios atstovais kad būtų inicijuotas, kad būtų formaliai pradėtas dialogas, kurio tikslas už, užtikrinti partnerystę migravim, migracijos judumo ir saugumo kontekste. E, Tunisas ypač džiugiai priėmė šią iniciatyvą, taip pat ir Marokė, nežiūrinti tai, kad e, Marokas tuo tarpu nesusidarė su, su dideliu spaudimu, bet iš savo kontaktų su mm, vidaus reikalų ministerija, su agentūromis atsakymomis už išorės sienų apsaugą, e, Taip pat susitikau su užimtumo ministerija. Visur pasiektas bendras susitarimas. Visų pirma, mūsų pasiūlymas dėl judumo, mobilumo ir saugumo apima lygių galimybių užtikrinimą, tai yra įstatymo įgyvendinimą, ypač pasienyje. Taip pat tai apima asmenų judumą tai yra patiktas pasiūlymas dėl vizų supaprastinimo su Tunisu ir Marokui. Ir taip pat visus tos sutarimus lydi e, readmisijos sutartis. Ir taip pat numatyta galimybė bendarbiauti Šengeno kontekste vietos lygmenių. Siekėme skatinti teisę tą migraciją, tai yra sukurti aplinką ir valstybės narės apspręs, kiek skaičių, kokie skaičiai, kiek žmonių per kokį laiką pri, priims. Tai viskas bus priklausys nuo pasiūlos ir paklausos, abipus sienos ir visi šie trys ramščiai buvo e, išsamei išanalizuoti ir iki metų pabaigos planuojame dar susitikimus Tunise ir Marokė mes remiamės patirtimi sukaupta rengiant partnerystę su Gruzija ir Moldova ir siekime užtikrinti simetriją tarp ryt, kaimynų rytuose ir pietuose. Ir mes siekime panaudoti visas galimybės užtikrinant paprastesnį judėjimą. Taigi tokie yra pastarieji įvykiai, kaip jau sakiau, ketvirtadienį lankiausi Maroke, o dar savaitę prieš buvau Tunise ir tikiuosi, kad tai pagelbės, tai bus naudinga jau dalyvaujančiamis šiuose pastangose valstybėms narėms ir tai pristato platesnį kontekstą, kuriame saugumo, migracijos ir prieglapščio klausimus galima paprasčiau uh, tvarkyti. Ačiū. Ačiū už Jūsų pasisakymą, labai greitai įsivyko. Ir mes sulaukime daug skaičių. Mes taip pat sulaukime daugelio kolegų reakcijų, daug norinčių kalbėti. Tiesiog atsiminkite, kad kiekvienam teks po porą minučių nedaugiau pasisakyti. Tai padės tinkamai dirbti. Ir ponė Busutil, jums pirmam žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, ponui Manservisi, už jo įvadą. Turiu porą skubių klausimų. Pirmiausia, jūs sakėte, kad, 4, kad 3, 3, 3083 vietos buvo paruošta šalyse persikelti žmonėms, kurie gyvena Tuniso pasienyje. Delegacija e, Šūšoje lankėsi parlamento delegacija. 5000 žmonių ten buvo įstrigę toje vietoje, stovykloje. 5000 žmonių ir dabar regis ten tebelieka. Ar galėtumėte mums pasakyti, ar buvo panaudotos tos vietos 4000, apie kurias buvo pasakyta, kad jų yra? Ar galėtumėt paaiškinti, kaip sekasi dėrėti su Tunisu, nes buvo tariamasi dėl susitarimo susijusio su judumu? Ar buvo pasiekta kokios nors pažangos derantys su Tuniso administracija? Ar jau diskusijos prasidėjo su Tuniso administracija? Nes žinau, kad dabar uh, vyksta gana sunki rinkimų kampanija, kad visos mintys yra nukreiptos šalyje į tai, tačiau ar pavyko derantis pasiekti kokios nors pažangos? Ir dar, jūs sakėte, kad dar ne viskas sklandžiai veikia. Į ASO srityje, ar galėtumėt pakomentuoti, kolega Morais, prašau. Aš turiu taip pat keletą klausimų. Pirmiausia, aš norėjau pasakyti, kad aš Žinau, kad e, tai labai daug darbo tenka atlikti Tuniso administracijai. Ir norėčiau paklausti, kaip vyksta dialogas e, pabėgėlių persikėlimo klausimais, ar pasiekta kokios nors pažangos ir kiek. Ir ar daugiau valstybių yra pasirengusios prisimti įsipareigojimus siekiant padėti spręsti šią situaciją. Ir antra, dėl Frontexo. Jūs šiek tiek kalbėjote apie operaciją Hermes. Ar galėtumėt pasakyti, kas įvyko naujo šioje srityje, ar ta operacija atnaujinama antrą kartą, tai yra ta operacija, kur yra pakankamai kritiniais atvejais taikoma, ar galėtumėt pakomentuoti šiek tiek plačiau. Gal turite naujos informacijos kokios. Ir trečias klausimas, svarbus visoms frakcijoms, ar galėtumėte mums pateikti šiek tiek daugiau informacijos dėl persikelimo programos, nes yra aišku iš diskusijų vykstančių parlamente, kad uh, tai yra tas dalykas, kuris rūpi visoms frakcijoms, absoliučiai parlamente. Ir galiausiai gal galėtumėte paaiškinti šiek tiek daugiau aplinkybės, kurioms esant e, valstybės narės e, atsisako priimti pabėgėlius. Tais atvejais, kai jų būna pernelyg daug, ar yra numatytos kokios nors apsaugos priemonės ar saugikliai šioje srityje kokios yra valstybių pozicijos šios ir tie pirmininkė. Ačiū, ponė Latford. You, Ačiū, pirmininkė. Trumpas klausimas. Man servisai paminėjo, kad trečias ramstis tai yra legali migracija. Jis pasakė, kad tai yra valstybių darių reikalas pateikti skaičius, pažadus, Tačiau kokios yra tos perspektyvos e, dėl to, kiek tų skaičių bus pažadėta iš valstybių narių, ar ta migracija vyks kažkokios tai realios, legalios migracijos perspektyvos kontekste ar ne. Ar čia tik tai fantazijos kokios? You, Mrs. Sargentini. Ačiū, panas Sargentini. Thank you, Chair. Um... Ačiū, pirmininkė. Taip pat dėl tų 408 žmonių, kurie gali būti perkelti, ar jie patenka ar ne į tą kvotą. Aš mačiau skaičius iš savo valstybės - 55 į Niderlandus, tai yra į e, kvo, įvažiavimo kvotą. Tai yra o, ar ES didinis kvotą. Dėl Libijos. 2010-ais ES komisija pasirašė susitarimą su Libija dėl sienų apsaugos atitinkamos sumos iš komisijos nukeliavo Libijos e, vyriausybei, tuomet dar Kadafio vyriausybei. O kokia dabar yra situacija su to sutarimu? Man atrodo, nieko neišgirdau iš jūsų šio klausimu. Taip pat gal galėtumėt plačiau pakalbėti apie atnaujintą sutarimą tarp e, Libijos ir Italijos. Po neseniai atnaujintas, jei teisingai supratau, kažkoks tai pereinamoji laikinoji taryba ar kažkas tai tokio, nebeprisimenu, kaip dabar šis tais pavadinimais prižiūrės e, tuos klausimus. Ir paskutinis dalykas dėl darbo um, jėgos judėjimo. Mes neseniai kalbėjome dėl. Um, migruojančių darbuotojų ir perkelimo į kompanijų viduje. Mes jeigu norime, kad Šiaurės Afrika klėstėtų, mums reikia, kad ES būtų lanksti kad ES būtų lankstesnė, atviresnė um, darbo jėgos politika. Ar tai tiesa? Ačiū, panas Jekolinas. Ačiū, pirmininkė. Dėkui. Ačiū, ponė Manservisi. 60 tūkstančių žmonių atvyko į Siciliją per pirmuosius devynis mėnesius po krizės. Tai yra iš tikrųjų didelis skaičius, net Europos parlamento delegacija į Siciliją vyks lapkričio pabaigoje. Bus lankomas veikita Kolampedūzoje. Jūs e, sakėte, kad uh, užmėgsti kontaktai, skaitant su Libija, su Tunisu, su Maroku, kad bus sudaromi susitarimai, kurie padės šiek tiek geriau reguliuoti migrantų srautus ir efektyviau kovoti su nelegalia migracija. Aš manau, kad toks veikimo būdas yra pats geriausias, būtent pasirašant višalių susitarimus. Tačiau norėčiau suprasti, koks yra įmanomas laikotarpis problemos sprendimui po šio susitarimų pasirašymo. Ponas Baroso taip pat minėjo kai kurias priemonės pagalbos priemonės regionams, kur atvyko didžiausi pabėgėlių srautai, ir čia galvo apie Lampedūzą, Montenegriją ir, ir kitas, kai kurias vietas, Siciliją pavyzdžiui taip pat. Ir norėčiau paklausti, kokiu tempu vyksta darbas, ką siūloma daryti su tais regionais, kaip padėti jiems, nes jiems tikrai reikia pagalbos. Mes ten vyksime, ponia Gons. Ne, ponė Romero. Ačiū pirmininkė. Iš tikrųjų, partnerystės dialogas judumo klausimai su pietų šalimis, kurį e, priteik, pateikė komisija birželio mėnesį, yra puikia iniciatyva. Ta iniciatyva jau įgyvendinama, pasistumėta nemenkai į priekį. Kokios yra problemos? Tai yra problemos, kurios yra įsisenėjusios, egzistuoja metų metus. Maltos pabėgėlių prieimimo biuras tinkamai neveikia. Mes taip pat turime problemų dėl karo Libijoje. Ten yra pabėgėlių stovyklų, daug galiausiai su Tunisu daug problemų. Lampedūzoje, Graikijoje, Maltoje ir kai kuriuose kitose vietose yra pabėgėlių stovyklų. Ir tos stovyklos yra tikra gėda, jos netitinka tų vertybių, skaitant humanitarinių, už kurias mes kovojame. Nežinau, kai buvo pasiskirstyta tos problemos sprendimo našta, mūsų atžvilgių kol kas tokie vertinimai nėra atlikti. O norėtume apie tai išgirsti daugiau, ponia Valsrov netvyko į posėdį, o mes norėtume išsiaiškinti, ar egzistuoja konkrečios lėšos, jos egzistuoja, kaip jos panaudomos, kaip jos paskirstomos, kas jau už jas nuveikta. Ir galiausiai vėlgi kyla klausimas dėl perkelimo tų, kurie šiuo metu tarp Libijos ir Tuniso prie sienos yra įstrigę. Turime europinių programų, susitarimų, ar, ar neturime jų, norėčiau paklausti, ar yra kokiu nors rimtesnių problemų ten. Nes juk neįmanoma, kad žmonės taip būtų įstrigę ilgam laikui, tuo tarpu, kai lėšų yra, kai padėti reikės būtų įmanoma. Manyčiau, kad reikėtų kažką daryti. Ar galėtumėt pasakyti, ką, ką galime nu, nuveikti, ponas Mulderis? Ačiū. Galiu įsivaizduoti, kad iš Libijos m, mm, turėtumėm daug pabėgėlių, juk ten vyksta karas ir taip toliau. Uh, Vienas iš įspūdingiausių dalykų, kad po revoliucijos Tunise taip pat buvo labai daug žmonių atvykstančių iš Tuniso. Tai iš tikrųjų daro įspūdį, atrodo, kad baigėsi diktatūros laikai, taigi žmonės lik ir turėtų pasilikti savo šalyje, bet taip nėra. Taigi, kas vyksta dabar ir turint omeny visus įvykius Egipte, Tunise, Sirijoje turbūt komisija ką galvoja šiuo klausimu, ar, ar rengiasi galimam pabėgėlių atvykimui. Flotr. Ačiū, pane Flotr. Oui, bonjour, vous avez cité les euh, chiffres du HCR. Labadiena, jūs kalbėjote apie pabėgėlių komisariato skaičius, apie tūkstančius pabėgėlių, kurie laukia galimybės būti perkelti. Pabėgėlių komisariatas sakė taip pat, kad e, nuo, apie 2000 žmonių yra strigusių viduržmyros regione nuo Vasario mėnesių taip pat Europos komisija pateikė savo informaciją ir Europos komisija sako, na, aš apie tai nieko per daug nežinau, e, vyko šis veitas teritoriniuose ES vandense ar neįvyko juose, o Frontexas štai nieko irgi regis jokios informacijos apie tai neteikia. Aš manau, kad, kaip jūs sakote, kad jeigu tiek finansinės pagalbos teikiamas spręsti migrantų problemams ir pabėgėlių problemams, jeigu 2000 žmonių žūsta, e, tai tuomet turime neužmiršti, kad ten plaukia daug laivų viduržėmio jūroje. Tad reikėtų kelti gal rimtesnius reikalavimus panašioms situacijoms spręsti. Tie žmonės turėjo būti dažnai e, vandenyse galbūt atsidūrė ne savo valia, nes prokadafistai juos išstūmė iš, iš šalies. Ir aš manau, kad tokiu atveju tie žmonės turi turėti galimybę kažkur prisiglausti, nes jų dingimo sąlygos būtų siaubingas dalykas, neprimtinas dalykas. Jūs kalbėjote apie partnerystę Viduržėmio jūros regione. Tai yra nedidelis paketas, ten yra kalbama apie kovos neregalę migraciją, readmisiją ir taip toliau ir panašiai. Taigi panašių dalykų jau yra nuveikta, kalbant apie rytų pusę. Jūs mat, ar, ar yra kažkokių išvadų iš to padaryta, kaip tai veikia, ar tai yra efektyvu ir panašiai. Nes readmisija E, yra tas dalykas, kuris suteikia teisę išsiųsti žmogų į šalį, kurios jis yra išvykęs, o tuo tarpu vizų palengvinimas vyksta kiekvienu atveju diskutuojant atskirai. Aš norėčiau sužinoti, ar ruošiamasi tai, kas vyko rytuose, pritaikyti pietų bendradarbiavimui. Ir dar, jeigu kas nors seka Tuniso rinkimų kampaniją, tai turėjo pastebėti, kad e, nepaisant raginimų laikytis pluralizmo beveik visi lyderiai sako, štai ką, pereinamoji vyriausybė yra pereinamoji vyriausybė, visi sutarimai, dėl kurių bus susiteikta su ta vyriausybė, bus peržiūrėti ir taip toliau ir panašiai. Tad aš manyčiau štai ką, reikėtų laikytis atsargumo dėl tų demokratijos formų, reikėtų išsiaiškinti, su kuo reikėtų diskutuoti, kad galiausiai tunisiečiai pasirinktų tinkamai. Aš manau, kad uh, e, žasma vadinamasis, uh, kad rinkimų sąrašų iš tam bando keikti, kenkti visi, kas tik netingi. Pone Anagomė, aš prašau. Chairman, first of all, let me say, dirbinys not. Pirmininkė, visų pirma, norėčiau pasakyti, kad na, nebėra jau tiek daug žmonių iš Libijos atvykstančių. Tie, kas iš Libijos pabėgo į kaiminės valstybės dėl karo, dauguma sugrįžo atgal. Taip, yra ta problema su 5300, kurie buvo Tunise, Libijoje ir Junktinių tautų pabėgėlio, e, pabėgėlių komisaro tarnybos pripažinti kaip prieglopšio prašytojai ir taip toliau. Taigi, ponia Manservisi, ką jūs darote, kad įtikintumėt valstybės narės, jog jos efektyviau dirbtų šių žmonių klausimų. Libijoje, Libijos viduje yra bent apie pusantro tūkstančio žmonių stovykloje prie Tripolio, gal ir kitose stovyklose taip pat. Taigi įdomu pastebėti tai, kad po to, kai Tripolis pateko į revoliucijos rankas, daugiau laivų nebevyks, ne, ne, neplaukia link Maltos ir taip toliau. Tai tai reiškia, kad iš tikrųjų Kadafis naudojo tai kaip šantažą prieš mus. Jau ne, nebėra tokių laivų, kurie su pabėgėliais plaukia, tačiau yra dar įstrigusių žmonių ten. Galbūt dauguma jų nėra pabėgėliai, Galbūt kai kas yra jau tokio statuso, kai kas galbūt turi būti gražinti atgal, bet kažkas turi būti padaryta. Taigi, ponė man servisi, ar mes darome ką nors per Junktinių tautų pabėgėlių komisarą, ar kitus, kitas tarnybas, dėl tų žmonių, kurie yra kažkur išblaškyti po, po Libiją. Eina kalba apie tūkstančius galbūt žmonių, kurie turėtų būti galbūt gražinti į savo gimtą šalis, kuomet jie bus paleisti iš Libijos kalėjimų. Daug, dauguma yra kaltinami kaip samdomi žudikai, kurie dirbo galbūt Kadafio pajėgoms, galbūt dar kažkam, tai jie turės būti gražinami į savo gimtąsią šalis greičiausiai. Taigi, kas bus daroma dėl to? Ir galiausiai, ką mes galime padaryti, kaip spaudimą valstybėms narėms, kad jos tikrai vykdytų tą bendrą perkelimo į kitą gyvenamą vietą programą. Ar, ar, galime kažkaip pašalinti tuos e, blokuojančius elementus, e, kurie trukdo tai sistemai veikti, nes panašu, kad dabar situacija lik ir įstrigusi, lik ir ramybės busė. Tačiau jeigu būtų krizė, pavyzdžiui, Alžyrė, nieks nežino, kaip kas gali pasisukti, tai situacija tikrai gali būti dramatiška. Ačiū, panas Tavarė. Uh, for... Ačiū dėl perkelimo į kitą gyvenamą vietą. Geros žinios. Dėl skubos perkelimo projektas yra patvirtintas e, šio parlamento biudžeto komiteto ir tikiuosi greitai plenarinė sesija patvirtins tą programą. Dabar dėl e, to įstrigimo bendro sprendimo procedūroje dėl viso perkelimo proceso. Mm, panas Benservisi žino, aišku, kad Vengrijai pirmininkaujant buvo pateiktas pasiūlymas, aišku, jūs tame dalyvavote e, kad kaip galima greičiau buvo planuojama apie, galvojama apie kelias savaitės, nedaugiau. Ir um, politinės frakcijos pateikė kontrpasiūlymą, propaguojant deleguotusius aktus, būtent tai buvo prieštaringas klausimas, būtent, kad mm, būtų net dalinis bendras sprendimas, o būtų ši procedūra. Taigi klausimas dabar būtų, kada mes galėtumėm netidėliotinai susitikti dėl tų skubiai spręstinų klausimų dėl tinkamų regionų. Mes jau dabar pradedame dėrybas tikriausiai su Danija, galbūt ir su Lenkija, kaip trejato narėmis, kad tai būtų išspręsta jau Lenkijai pirmininkaujant, nes kitaip mes prarasime visus metus dėl šios perkelimo programos įgyvenimo. Aš tikiuosi, kad čia komisija galėtų mums labai padėti. Visų pirma, analizuojant parlamento kontrapasiūlymą ir pasakant, ar, ar jums jis tinkamas, ar kažkas yra blogai, gal mes galėtume aptarti tą pasiūlymą. Mes esam pasirengę dalyvauti dialoge ir rasti sprendimą kaip galima greičiau, tačiau turime veikti pragmatiškai ir skubiai. Daug kolegų jau klausė, kas bus, nes ne visiškai aišku, ar čia yra dabar tas įstrigimas tarp parlamento ir tarybos, bet juk parlamentas jau atliko savo darbus du kartus ir su bendro sprendimo procedūra, ir su kontrapasiūlymu, tačiau iš tarybos mes nieko negirdėjome dėl šių dviejų dalykų. Aš Tikiuosi, kad Lenkijai pirmininkaujančia klausimai bus išspręsti, bet mes labai prašome e, komisijos pagalbos, kad galėtumėm tai padaryti. Ir dar vienas dalykas e, dėl laivų gražinimo iš Italijos į Tunisą. Noriu paklausti, ar komisija žino apie tą gražinimą ir ar jį galvoja, kad tai yra legalu. Italijos valdžia pareiškė, kad tai yra daroma pagal dvišalį susitarimus. Taigi aš noriu paklausti, ar komisija yra žinomi tokie dvišaliai susitarimai ir ar komisija galvoja, kad tie dvišaliai susitarimai atitinka europinius standartus. Ir jeigu jie atitinka um, europinių standartų, tai kaip mes galime paaiškinti tą gražinimą refulmau. Taip pat, ar, žinome, ar žinote, ar Lampedūza yra paskelbta saugių uostų ir ką tai tada reikštų pabėgėliams ir prieklopšio prašytams iš viduržėmė jūros regiono. Pone Brons, jūs mojavote. Prašom. Nice Mr. Cameron, nicer, Mr. Ponai Cameronas ir Sarkozy Kozi subombardavo Libiją taip, kad ta šalis taptų visiškai atstumenčia vieta gyventi. Libijos ir Tuniso gyventojai bando sprukti iš tų šalių į Europą, kuomet jas valdė diktatoriai ir taip pat tas noras netlėgo po apšaudimų. Galbūt gal, galima būtų daugiau padaryti, gerinant gyvenimo sąlygas Libijoje ir ir Tunise, kad žmonės nenorėtų bėgti iš tų šalių. Asmenų negražinimo principas reiškia, kad žmonės negali būti sugražinami kilmės šalis, jeigu ten jiems kelia, kyla pavojus. Jeigu tam principui pritarėme, tuomet logiškai negalime palikti žmonių e, pavojingose valstybėse, jeigu jie nenori ten gyventi. Ar, ar norime perkelti ištisas Europos ir Azijos tautas? Atsiprašau, Azijos ir Afrikos tautas į Europą. Uh, kol Europa, Europos žemynas na, paskestų po vandeniu. Tačiau galbūt tą asmenų nesugražinimo principo įgyvendinimą galima užtikrinti kitaip. Pone Borsalino. Noriu dar kartą grįžti prie situacijos Italijoje, Lampedūzos saloje. Uh, Ir kalbant apie priverstinį repatrijavimą, aš tuo klausimu jau esu pasisakiusi ateityje. Man įdomu, kokios išvados buvo padarytos ištyrus šį atveją. Noriu atkreipti jūsų dėmesį į kaimą pavadinimu Mineo. Ital, Italijos vyriausybė į ten yra perkelusi pabėgėlius iš visos Italijos ir tuos, kurie atvyksta ten taip pat patalpina. Uh, ir ten esantis žmonės laukia, kol bus nuspręstas jų likimas, apspręstas jų statusas. Viskas vyksta labai lietai ir man įdomu, kas kontroliuoja visą šį procesą ir kas yra atsakingas už tokias padėtis, kai vyriausybės, kai šalių vyriausybės nenori imtis spręsti klausimų iš esmės. Pirmininkas, E, ponas Manservysi, bet prieš tai klausiu Lenkijos pirmininkašios taryboje, ar nori pasisakyti jos atstovai. Prašau. Bet galbūt aš kalbėsiu po Manservysi pasisakymo. Jums taip tikriausiai būtų lengviau. Taigi, ponas Manservysi įvyko tikrai gyva diskusija, kaip dažnai būna Libė komitete. Taigi žodis ponui man servisi. O paskui išklausysime tarybos atstovės. Tam, kad atsakyčiau į visus užduotus klausimus, man prireiktų valandos. Pabandysiu akcentuoti tik svarbiausius dalykus ir be abejo esu pasirengęs aptarti visus kitus klausimus dvišalių pagrindų, jeigu norėtumėte. Uh, perkelimas, asmenų perkelimas. Šį klausimą kėlė daugelis narių. Skaičiai iš tų 400. Tik tai ketu, ke, ke, sulaukime tik tai 400 paraiškų. Tai nedidelis skaičius ir mes nesame e, tuo patenkinti. Ta akcentavo komisijos narė Malstrom. Reikia taip pat pabrėžti tai, kad e, visi mūsų pasiūlymai siekia sustiprinti kolektyvinį sprendimų prieimimą e, ir norime plėsti ES perkelimų programą. Viskas labai užtrunka, taip pat ir dėl tarp institucinio aspekto įgyvendinimo užtikrinančių teisės aktų. Mes taip pat, na, Europos parlamento paskutinis pasiūlymas taip pat eina panašia kryptima, siūloma atidėti tarp institucinį mechanizmą ir e, surenkti politinę diskusiją ir priimti politinį sprendimą. Pasinaudokime šią paskutinę galimybę panaudoti e, turimas lėšas, kad galėtume pasižiūrėti, kaip viskas galėtų būti ateityje. Padar... Siekime kompromiso. Uh, ir aš paliksiu Lenkijos atstoviai pristatyti institucinį aspektą, o kalbant konkrečiai, mes esame pasirengę toliau dirbti ieškant sprendimo. Kaip jau sakiau, skaičiai na, daug garbės Europai nedaro šioje srityje. E, perkelimų programą mes dirbame daugia su jungtinių tautų įgaliotinių žmogaus teisų klausimais, pabėgėlių atsiprašau klausimais Ponas Busutil apie tai kalbėjo. Ir remdamasis informacija, kurią man davė Junktinių tautų tarnyba Tunise, skaičiai šiek tiek sumažėjo, nes vykdama regioninė perkelimo programa, kurią, kurią vykdame draugės Junktinių tautų pabėgėlių įgaliotinių. Čia dalyvauja taip pat ir Junktinės valstijos, ir, Kana, ir Kanada padedame perkelti asmenys iš Tuniso. Libijoje įstrigusių asmenų situaciją sprendžiame ir kitaip. Mes nežinome tikslių skaičių ir žmonės, mes negalime surinkti informacijos, nes žmonės lepiasi, ne, ne, e, nesaugios padėties, dažnai jie, jie tapatinami su samdomais. E, sukarintų grupių nariais. Tripolis, Bengazis yra e, svarbiausios vietovės. Bengazija prasidėjo diskusijos dėl sienų valdymo ir apsaugos. Ir, ir rengiama misija į Bengazį, kad būtų koordinuojama valstybių narių veikla, kad, kad būtų prižiūrima, prižiūrimos, kontroliuojamas visos iniciatyvos uh, ten, pavyzdžiui, Vengrija ir Malta dalyvauja, bet, bet situacija Libijoje dabar yra visiškai kitokia. Tai tiek apie perkelimus. Ar kvota auga, ar tie 400 yra papildomi? Ne, iki šiol ne tiek įsipareigota, toks atsakas buvo patiktas, e, sureaguojant ir raginimą nu, patvirtinti perkelimų programą. Koks bus kitas etapas? Viską pamatysime, kaip viskas atrodys gale, bet tai nėra papildomi skaičiai, tai yra tikslinis skaičius. Ar, ar to pakaks, pamatysime. Ką IAS organizacija, tarnyba tai yra galėtų nuveikti. Ji pradėjo veikti birželio mėnesį. Uh, ir jie rūpinasi operaciją vykdomą Šiaurės Graikijoje, kad būtų išspręsta ten esančių pabėgėlių padėtis. Jaso organizavo keletą uh, komandų, keletą darbo grupių, bet, bet ta organizacija tik pradėjo, ta agentūra pradėjo darbą, ji dar neturi visų darbuotojų, ji neturi pakankamai lėšų, nes nepavyksta įsisavinti jai skirtų fondų. Turime IASO gebėjimus didinti, remdamiesi mūsų svarbiausiais, mūsų aktualiausiais tikslais Europos mastu. Taigi, Mes toliau darome spaudimą valstybėms narėms, raginami jas geriau dirbti. Kam, komisijos narė Maistrom tai nenuilstamai tai daro ir toliau taip darys. Tačiau tikslo dar nepasiekėme. Dar vienas klausimas. Ka, kaip, ka, ką daryti Tunise? Mm, kaip jau sakiau, e, buvo suorganizuota misija į Tunisą, aš buvau vienas iš jos vadovų, buvo komisijos atstovai Lenkijos, e, Frontex, Europolo ir, e, ir išorės santykių tarnybos atstovai. Mes norėjome inicijuoti diskusijas, kaip dirbti draugę su Frontex ir kaip užtikrinti konkretų bendradarbiavimą su Europolu, taip, sprendžia, taip sprendžiant ir kontrabandos tinklų problemą. Kiek tai užtruks? Žinom, na, už tai užtruks. To, tos iniciatyvos automatiškai nepakeis dvišalių veiksmų, vykdo, kurias, kurias vykdo valstybės narės. Uh, dvišalių pagrindų. Mes nežinome daugelio sutarimų turinio, mes tik žinome tą informaciją, kuri mums buvo perduota. Pavyzdžiui, regioninės institucijos mus informuoja, kad jos bendarbiauja su Italijos institucijomis teritoriniuose vandenyse bei su Tuniso valdžia kad suimtų, sugautų asmenys, kurie bando pabėgti iš šalies neteisėtai na, tada mes susisiekėme su Italijos valdžia, prašome informacijos, kad e, tenkintume visus tarptautinius reikalavimus, tačiau mes, nesame, mes negavome informacijos apie susitarimo ir mes negalime nuspręsti, ar, ar kas, kuri informacija yra teisinga, ar ta, kuri pas, mums, mums perdavė Italijos valdžia, ar ta, kuri mums perdavė Tuniso valdžia galime, e, Tuniso valdžia gali perimti laivus, kuriais bando iš šalies pabėgti neteisėtai, neteisėtai bando pasli, pa, pas, pabėgti asmenys. Bet reikia užtikrinti torimos informacijos nuseklumą. Susitarimas su Libija. Komisija nesudarė susitarimo su Libija. Mes tiesiog pasirašėme trumpą memorandumą, uh, E, kur aptarti sienų valdymo klausimai pietų ir šiaurės viduržėme regione. Žinoma, padėtis pablogėjo nuo to laiko, kai prasidėjo pilietinis karas. Žinoma, Kadafio režimas e, šantažavo, stumė žmonės iš, išvykti iš šalies, tačiau dabar tai viskas pasikeitė. Pastaruoju metu jokie laivai ne, neišvyksta iš Libijos. Mūsų tikslas padėti Libijos valdžiai atlikti visas reikalingas užduotis, užtikrinti reikalingą stebėsenos sistemą, kontrolės sistemą. Kalbant apie regioninius veiksmus. Šiaurės Afrikos mastu Libijos valdžia sprendžia, ką daryti, kad užtikrintų savo pasienio kontrolę. Tačiau jiems iškilo kita problema. Vėlgi iš Saharos pakraščių pas juos ima plūsti žmonės, kurie, nori, kurie ieško darbo, tačiau tas uh, ta, ta darbo, tas darbo poreikis niekada nebus patenkintas. Jų yra per daug. Toliau, kokiam kontekste dirbame kalbant apie pasienio valdymą, svarbiausias dalykas yra saugumo klausimas. Jeigu mes negalėsime užtikrinti abipusio pasitikėjimo pasienio valdyme, e, kovoje su kontrabanda, nusik, organizuotų nusikalstumumu, kur toli nenueisime. Bet kalbant apie, apie Tunisą ir Maroką, abiejų šalių valdžia yra e, pasirengusi pradėti diskusiją su Frontexu ir kad tai pavyktų. Tai, tai, tai yra būtina, kad pasiektume sėkmės, tai yra tikrai geras ženklas. Redmisijos sutartis, e, visų supaprastinimas Jūs tikriausiai pamenate ir aš asmeniškai pristačiau ataskaitą apie redmisijos sutarties įgyvendinimą ir padariau išvadą, kad redmisijos sutarčių sudarimas be jokių e, svertų, pavyzdžiui, nesiūlant visų supaprastinimo režimo, nieko neduos. Yra redmisijos sutartis su Tunisu, su Maroku dėrybos dėl tos sutarties yra įstrigusios ir mes siekiame labiau subalansuotos e, padėties, kaip, kaip ir su kaimynais rytuose. Ir mes imamės kai kurių priemonių, bet ne, kaž, ne neselektyviai, siūlome neselektyviai. Toks pat režimas taikomas visoms valstybėms narėms. Redmisijos sutartis turi būti pasirašta su visomis ir turime remtis pozityvę patirtimi, kurios, kurią sukaupame dirbdami rytuose. Toliau neteisėti migrantai, sankcijos, neteisėtų migrantų išnaudojimas. Tai dažnai susiję su kontrabandas menimis, organizuotų nusikalstamumu. yra daugybės ryčių, kuriuose reikia dirbti. Leidimai dirbti. Be abejo, tai yra valstybės narės kompetencija ir teisė. Bet patirtis, pavyzdžiui, gyvendinant partnerystę su Moldova atskleidė, kai yra kažkoks pagrindas, e, pagal kurį valstybės narės gali primti sprendimus ir bendrijos veiksmai uh, prisideda, kad būtų, kad pasiūla ir paklausa būtų suderintos ir tuomet darbo leidimų e, klausimas išsprendžiamas. Abiejų šalių ministerijos tai aptarė, remdamosi tuo patvirtintų pagrindų dokumentu arba susitarimu. pagalbą regionams, e, konkrečiai Lampedūzos saloje. Mes žinome, e, kokia yra padėtis Lampedūzoje. Tai yra nesaugi vietovė, nes, nes pas, dėl, dėl pastarųjų įvykių buvo sugriau, sugriauta dalis ten esančios infrastruktūros. Lampedūza buvo panaudojama dėl to, kad ji yra arti tarp tun, o atstumas nuo Tuniso iki Sicilijos yra daug didesnis. Todėl mes prašome, kreipiamės į Italijos valdžią, prašome jos informacijos, apačios informacijos. Nes Italija atsiduria sudėtingoje situacijoje, mes galime jai pasiūlyti pagalbą. Taigi mes teiraujamės, kaip jiems sekasi ir kaip jie bando vykdyti savo tarptautinius įsipareigojimus. Nebejoju, kad jie daro viską, ką gali, bet jų padėtis yra tikrai sudėtingesnė. Padėtis minėjo kaime šią patėtį kontroliuoja pilietinė visuomenė, jungtinių tautų pabėgėlių tarnyba ir mes svarstėme padėti ten su Italijos valdžia. Neturiu faktinės informacijos ir negaliu teikti, kad ten yra pažydinėjamos žmogaus teisės. Tokios informacijos dar negavome, bet ten numatoma misija, tikiuosi, išsiaiškins ir kas vyksta ten. Uh, kalbant apie veiklą, kur yra vykdoma ir remiantis jungtinių tautų pabėgėlių uh, tarnybos pranešimais padėtis kitokia nei Graikijoje. Bet mes esame gyvybiškai priklausomi nuo Italijos ir Maltos veiksmų šioje srityje. Dėl laikinos apsaugos direktyvos panaudojimo. Na, ši direktyva nenaudojama. Taškas. Galime toliau diskutuoti kodėl, bet e, ji, ji nenaudojama. Niekas nenori jos naudoti. Galbūt reikėtų apie tai pakalbėti, panalizuoti ir iš tikrųjų dar tai būtų naudinga ar ne. Noriu priminti 78.3 straipsnį, galima mąstyti, kaip būtų galima geriau tas nuostas panaudoti, pasiremiant patirtimi, bet manau, kad čia yra mm, dalis tų platesnių diskusijų dėl solidarumo visoje ES. Aišku, yra daug dalykų, kas yra praktikoje vykdoma, tačiau, aišku, kai kurie teisės aktai galbūt, kai kurios nuostatos yra kažkiek pasenusios, yra tam tikrų problemų. Dabar dėl paskendusių asmenų, na, man atrodo, kad tai kolosali drama. Reikia taip pat nepamiršti ir tų įrodymų, kurie rodo, kad, na, be tos dramos, be, kad tie laivai yra nu, išsiųsti valdžios ar e, nusikalstamų grupuočių. Ir aišku, atitinkama rizika yra, kai e, bėgama nuo, e, iš valstybės, nuo kažkokios tai grėsmės, e, vargo, skurdo ir taip toliau. Aišku, klausimas, kaip būtų galima panaudoti ir kitaip tą informaciją, kurią surenkame per bendras operacijas. Na, labai dažnai sakoma, tai Frontexas. Tačiau Frontexas daro tik tai tai, ką valstybė paprašo jį, kad jis padarytų. Taigi, jeigu yra sutelkiamas dėmesys labiau į rizikos analizę ir skryningą, tai gal tas yra daroma, bet mažai yra to, tos turimos įrangos, ką būtų galima padaryti pati Italija, pavyzdžiui, jeigu e, tiksliau prašytų to ar kitko, tai Frontexas galėtų tai padaryti. Tačiau taip reikėtų čia gal labiau paviešinti situaciją, bet na, negali vien viską paviešinti, vien tik tai durdamas pirštų į vieną ar kitą valstybę, nes, na, tame kontekste darome tai, kas įmanoma. Taip, bet jeigu sakote paviešinti, juk yra ir iš, išgyvenusių, tai galbūt galima jų paliudymais pasiremti, yra iš tų laivų ir išgyvenusių žmonių. Tai būtent būtų galima analizuoti, kas kas įvyko. Ir dėl minų tas pats reikia um, analizę atlikti vietoje, surinkti informaciją, pasirim, pasiremti tą informaciją, kuri yra turima. Aišku, toliau galima daugiau ir valstybių narių prašyti. Ir, ir... Bet jūs puikiai žinote, kaip uh, Frontexas dirba ir jis turi ne vien tik tai pasyviai ginti žmogaus teises, bet turėtų turėti dar galimybės ir aktyviau tą aktyvesnio vaidmens imtis. Taigi reikia galvoti apie tai. Aišku, dirbame tam, kad Išsiaiškinom situaciją kartu su valstybėmis narėmis, su tarptautinėmis organizacijomis, aišku, ir su kilmės šal... valstybėmis. Tai yra labai svarbus aspektas. Ehm, dabar tas, tos diskusijos dėl judumo, saugumo reiktų į situaciją žiūrėti e, abiejose viduržėmė jūros e, pusėse, krantuose bus pateikti ir pasiūlymai iki metų pabaigos, gal gruodžio mėnesį, būtent kaip integruoti informaciją iš visų valdžios institucijų, kurios um, ar tai policijos, ar tai uh, sienos apsaugos, jūros uh, tarnybos galėtų pateikti tą informaciją, dėl, kad tai galėtų būti bendras procesas dėl uh, nelegalios migracijos, prekių, nelegalaus gambenimo, kontrabandos ir taip toliau kad tai būtų integruota sistema, kur būtų galima realiuoju laiku online keistis informaciją ir kai kurios valstybės narės tikrai turi puikius mm, pajėgumus. Pavyzdžiui, Valencijoje lankiausi policijos pareigose Gardas Įl ir, ir tikrai mačiau, galima integruoti tuos elementus ir su Maroku, su Tunisu, taip pat jos irgi galėtų būti šios sistemos narės. Mūsų sienos, jų sienos, aišku, bet kai iššūkis yra e, vienas, tai kad sustabdytumėm kontrabandininkus ir taip toliau, jeigu vienas dalykas dar ir, ir, ir 2000 nuskendusius skęsta laivai viduržėmio jūros regione. Taip, tai tiek bendrai yra klausimai ir kitame vadovų sutikime tikrai jie bus iškelti. Aš visuomet būsiu pasirengęs atsakyti ir į kitus jūsų klausimus, aš gal per nelik ilgai kalbėjau. Ačiū, ponė Matservisi, už jūsų pastangas, kad pasistengėte mums kuo išsameu atsakyti iškeltus klausimus. Tačiau norėtų pasisakyti pirmininkaujančios Lenkijos atstovai. Kuo trumpiau prašyčiau, kadangi vėluojame pradėti nagrėti kitą darbo tvarkės klausimą šios popietės. Prašom. Dėkoju už man suteiktą žodį. Pabandysiu labai trumpai. kai dėl viduržėmio jūros regiono buvo pasakyta, kad taryba, pirmininkaujantį Lenkiją, remia visas priemonės, kurios jau yra gyvendinamos ir mes taip pat remiame Birželio mėnesio tarybos išvadas. Kaip sakė ponas Manservysi, buvo dalyvaujama Marokė ir Tunise vykusioje viena iš pastarųjų misijų. Mes taip pat dalyvausime misijose ir toliau, kurios, kur, tose misijose, kurias išvardino ponas Manservysi. Kai dėl partnerystės sustarimų sudarimo. Grįšiu prie užduotų klausimų Bendrai kalbant, partnerystės susitarimai sudaromi dėrybų būdu, sudaromi partnerystės susitarimai, readmisijos ir vizų e, režimo palengvinimo susitarimai. Kad dėl partnerystės čia pasikeitimų per daug nebus, bus kovojama su nelegalia migracija ir bus siekiama geresnės plėtros, čia reikalinga užtikrinti tinkamą pusiausvyrą sprendžiančius tuos klausimus ir manau, kad didesnių pasikeitimų nebus. Kai dėl persikelimo programų buvo pateikti siūlymai tarp pirmininkaujant Vengrijai šiuo klausimu. Taryboje ta, dėl to kilo daug juridinių klausimų. Buvo pasakyta, kad šis sprendimas e, buvo priimtas komitologijos procesų metu ir kilo klausimų ir abejonių dėl uh, E, tų priimtų priemonių įgy, galimybės įgyvendinti. Dėl to nutrūko visas pradėtas darbas, bet dabar ketiname jį tęsti, ketiname bendradarbiauti su komisija ir su valstybėmis, kurios yra pasirengusios situaciją e, pastumėti pirmin. Dėkuoju, pirmininkas. Ačiū, ponė Manservisi. Galutinis apibendrinimas neregis, ponas Manservisi nekalbės. Prašom, kolega, trumpai. Pirmininkaujančiajam norėčiau Pirmininkaučiai valstybė norėčiau duoti klausimą. Ar jau yra pateiktas, parla, ar jau pateiktas koks nors komentaras parlamento e, kontrpasiūlymų įvertinti? Ar jau yra tas toks vertinimas atliktas ir ar galite jį pakomentuoti? Atsakymas. Taip, dabar mes tą pasiūlymą analizuojame ir tikiuosi, kad galėsime informaciją jums pateikti, kai vyks 23 dieną klausimai, kalbėsime apie pabėgėlių teisės ir persikėlimo galimybės. Ačiū. So... Trumpai ir aiškiai. Dėkoju. Dėkoju ponui Manservisi. Pirmininkas kalba be mikrofono. Mes išgirdome daugelį atsakymų, daugelį užduotų klausimų. Šio, šią dieną baigėme šį klausimą nagrinėti. Alla prossima. Grazie sempre. Alla prossima. Bene. Yes. We shouldn't be in delay. Turėtume stengtis nevėluoti, sako pirmininkas. Nes aš jau sakiau, kad paskui vyks koordinatorių posėdis šią popietę jis vyks. Ne, dar ne dabar, patiksta pirmininkas. Dabar dar turime išnagrinėti vieną darbo tarkės klausimą. Tai yra septintasis darbo tarkės klausimas. E, tik tai norėjau priminti jums, kaip svarbu e, laiku visus klausimus nagrinėti ir užbaigti. Septintasis klausimas Europos piliečių metai 2013. Prašom. I beg your attention. Room... Gerbiami kolegos, kviečiu susikaupti dėmesio tiems, kurie lieka šioje salėje dirbti toliau ir prašyčiau tyliai išeiti tuos, kurie nusprendė išeiti. Taigi kalbėsime apie Europos piliečių metus 2013-uosius. Ketinama 2013-uosius paskelbti Europos piliečių metais. Bus susitelkiama prie ES piliečių teisių, kad būtų galima piliečiams pasinaudoti tinkamai savo teisėmis turėti informaciją apie jas, kaip tai numatyta politinėje darbo tvarkėje. Taigi šie Europos piliečių metai pagerins piliečių informuotumą apie jų teisės susijusią su ES pilietybė, ypač su teisė susijusią į laisvą judėjimą ir galimybę apsigyventi bet kurioje iš valstybių narių. Spalio 11 dieną Lipė komitetas paskyrė kolegę Papadopulų pranešėją šiuo klausimu. Mes turėtume surenkti pirmosius klausimus. Ponas Vanderstin atvyks į mūsų komitetą. Jis yra direktoriaus pavaduotojas e, komunikacijos direktorato Europos komisijoje. Aš pas, paskui mes siūsime E, pausių pasiūlymus ponu Jasinski, jis atstovauja pirmininkaučiai Lenkijai. Ir galiausiai manau, kad turime kolegų, kurie nori pakomentuoti. Pirmiausia, generaliniam, e, generaliniam direktoriui žodis, ponui Andersin, prašau. Ačiū, pane pirmininkė. Ačiū pirmininkė, ponios ir ponai. 2009 gruodžio 15 dienos rezoliucijoje parlamentas ragina komisiją 2013 metus paskelbti Europos pilietybės metais. Tam, kad būtų diskusijoms dėl ES pilietybės suteiktas didesnis pagreitis ir tam, kad piliečiai būtų informuoti apie jų teises, ypač atsižvelgiant į naujasias nuostatas, kurios įrašytos Lisabono sutartyje. Mes galvojame, kad ekonominės ir finansinės krizės kontekste Europos piliečių metai yra labai svarbi iniciatyva. Kaip jūs sakėte, pirmininkė, labai svarbu, kad ES piliečiai žinotų apie savo teises ir tą naudą, kurią jiems teikia ES pilietybė. Labai svarbu sustiprinti ES piliečių palaikymą ES politiniam projektui. ES komunikavimo veikla numatyta tiems 2013 metams taip pat apima labai svarbius elementus susijėtinus su partnerystės Europos parlamentu, turint omenyje tai, kad 2013 metais vyks rinkimai Europos parlamentą. Komisijos pirmininkas Baroso pareiškia, kad Europos gyvavimo esmė yra suteikti europiečiams galias. Dabartinė ekonominė krizė galbūt yra didžiausias iššūkis šios sąjungos gyvavimo istorijoje. Be to yra dar ir pasitikėjimo krizė juntama piliečių lygmenių, kaip pirmininkas Baroso pasakė savo kalboje dėl ES būklės Europos parlamente rugsėjo 28 dieną. po šios kalbos dėl ES būklės. Praeitą savaitę komisija patvirtino kelio gairių planą dėl stabilumo ir augimo. Tai yra penkių veiksmų planas, kuris skirtas yra išbristi iš to uždaro rato dėl suverenių skolų, dėl netikrumo, kad būtų galima užtikrinti augimą ir darbo vietų kūrimą. Šį planą pirmininkas Baroso pristatė praeitą savaitę parlamentui, o po to jį pristatys ES vadovų tarybai kitą sekmadienį. Esame giliai įsitikinę, jog sunkmečiu yra dar svarbiau suteikti didesnės galės piliečiams. Labai svarbu, kad Europos piliečiai ne vien tik tai remtų ES lygmenių gyvenamas reformas, bet taip pat ir dalyvautų šiame projekte. Jei pažvelgtumėm į Eurobarometro tyrimų rezultatus, pavyzdžiui, dėl atsakymo į klausimą, ką ES reiškia piliečiams, 45 procentai respondentų teigia, kad tai reiškia, jog žmonės pilietybė sieja su teise į a, laisvę keliauti, gyventi ir studijuoti visoje Europos Sąjungoje. Šie lūkesčiai yra siejami su 37 procentais respondentų, kurie sieja ES su bendra valiuta euru. Taip pat ES piliečiai laiko, kad teisė judėti yra viena iš pagrindinių jų teisių sėtina su ES pilietybė. Taigi, pasiremkime šiomis pozityviomis asociacijomis ir atkurkime ES piliečių pasitikėjimą ES kad e, tai būtų paremta piliečių praktinė patirtimi, ką tai reiškia būti ES piliečiu. Europos piliečių metai bus puikiai proga pademonstruoti, jog piliečiai remia ES politinę darbo tvarkę. Tai bus puikiai proga paaiškinti, ką reiškia ES pilietybė, kaip teisė balsuoti ar dalyvauti kaip kandidatams Europos, e, rinkimuose į Europos parlamentą. Todėl 2013 metai yra parinkti specialiai, nes tai bus metai, kuomet iki e, bendrųjų rinkimų Europos parlamentą 2014 bus likę vieneri metai. Taigi tai bus puikiai proga mobilizuoti ES rinkėjus. Be to, tais metais žymėsime ES pilietybės 20-metį e, nuo Maastrichto sutarties, kuri ją įvedė. Taigi, pirmininkė, dabar jeigu pažvelgtumėm į tų metų tikslus, norime kad piliečiai geriau žinotų šias išvardytas teises, tai yra teisė laisvai judėti, teisė būti informuotiems. Mūsų pasiūlymas siekia padidinti piliečių informuotumą apie dėl to, kad jie galėtų geriau pasinaudoti savo teisę judėti po ES ir gyventi jos teritorijoje norime sukurti tokį jausmą, kad piliečiai jaustųsi ES autoriais, kad jie tikrai jaustųsi priklausa ES. Taigi mes norime, kad e, ta pilietybė, tas jausmas turėtų teigiamą poveikį vidaus rinkos kūrimui ir augimui atitinkamai. 2000. 13 metai, kaip mes norime, turėtų paskatinti diskusijas dėl ES pilietybės teikiamos naudos. Europos piliečių metai bus valdomi centralizuotai, vis, visa veikla bus valdoma iš centralizuoto biuro, tačiau visi partneriai, sąjungininkai turės būti efektyviai įtraukti į šią veiklą, jie turės bendarbiauti tarpusavyje. Strateginiai partneriai vykdant šią kampaniją ES lygmenių bus ES institucijos ir tarp institucinėje grupėje dėl informacijos um, kur dirba parlamento, tarybos ir komisijos atstovai, tai jau buvo pabrėžta. Šioje grupėje mm, komisija paragino visas institucijas pateikti konkrečius pasiūlymus, kad šie metai būtų tikrai sėkmingi įgyvendinant visas iniciatyvas. Toliau kokie būtų partneriai vietoje, tai būtų parlamento informacijos biurai ir komisijos delegacijos valstybėse narėse. Jie suvaidins labai svarbu vaidmenį, užtikrinant realią partnerystę. Nacionalinės vyriausybės bei pilietinės visuomenės organizacijos, jų tinklai taip pat turės būti įtraukti į šį procesą. Galvojant dabar apie komisijos tarnybas, kurios gali realiai pasiekti piliečius, tai aišku, mes raginsime jas įgyvendinti papildomas iniciatyvas iš savo išteklių. Šie Europos metai bus skirti plačiai visuomeniai, tačiau mes turėsime pasiremti ir daugiklio efektu, kad būtų galima tą žinią paskleisti plačiau. 2014 metais pirmą kartą rinkėjai galės dalyvauti visą Europą apimančiose rinkimuose ir todėl reikės irgi atitinkamos veiklos, kad būtų galima užtikrinti jų tikrą dalyvavimą tose rinkimuose. Vertinant iš stat statistinio požiūrio e, taško moteris, jaunimas taip pat turi būti specifinės grupės, kurioms bus skirta inform, papildoma informacinė veikla. Mes siūlome veiksmus nacionalinių, regioninių ir vietos lygmenių, būtų vykdomos informacijos kampanijos, visuomenės samoningumo, informatumo kampanijos, pasikeitimo patirtimi E, renginiai, konferencijos, kad būtų galima e, paskleisti plačiau informaciją apie visą pilietybės teikiamą naudą dėl laisvės judėti po ES ir joje gyventi. Norime panaudoti įvairius dalyvavimo užtikrinančius įrankius, kad piliečiai galėtų e, pajausti pilietybės teikiamą apčiuopiamą naudą per Europe Direct ir Europe, por, Europos portalą, tai būtų pagrindiniai informacijos teikimo kanalai. Pirmininkė, ponios ir ponai, gerbėmi komiteto nariai. Komisija yra pasiryžusi plačiau aptarti šį pasiūlymą su jumis, atsakyti į visus jūsų klausimus be jokių abejonių ateityje mes turėtumėm plačiau apie tai dar pakalbėti, kaip šiuos metus paversti efektyvesniais, e, pozityvesniais. Ir čia parlamentas ir komisija be abejo bus strateginiai partneriai, nes tai yra labai svarbi iniciatyva visiems ES piliečiams. Ačiū už pristatymą. Dabar ponas Jezins Jasinskis Lenkijos vardu. Pirmininkė, ačiū. Tikrai džiugiuosi galimybę kalbėti šiame komitete. Turiu vieną žinę tarybos pirmininkės vardu. Būtų tikrai sunku pasipriešinti tokiam geram pasiūlymui. Tekstas puikiai suformuluotas ir mes pristatysime šalių delegacijoms jį kiek įmanoma greičiau datos jau yra patvirtintos ir po maždaug 3-4 savaičių e, pagrindinių teisių darbo grupė taryboje turėtų svarsyti šį pasiūlymą, ypač akcentuojant ES prisijungimą prie Europos žmogaus teisių konvencijos. Ir aš tikiuosi, kad už trijų savaičių svarsysime būtent šį klausimą. Ir galiu iš anksto nus, negaliu nuspėti valstybių narių pozicijos, bet tikiuosi, kad e, šis, kla, šio klausimo svarstymas vyks sėkmingai ir taryba atsakydama parlamentui jo pasiūlymą galės nusiųsti pozityvų signalą. Dar norėčiau pridurti, kad Lenkija mano, kad la, judėjimo laisvė yra viena iš didžiausių vertybių ir bandysime e, pritarti tekstui be didelių pakeitimų. Ačiū ponė Jesinski, dabar ponė Papadopulos pranešėja. Ačiū ponė pirmininkė. Iš to, ką girdėjau, visi yra labai entuziastingai nusiteikę. Aš tikrai džiaugiuosi, kad esu paskirta pranešėja šiuo labai svarbiu klausimu daugelis mano kolegų žino, kad ne visi Europos piliečiai suvokia, ką reiškia būti ES piliečiu. Ir mes iš tikrųjų turime dirbti drauge, kad palengvintumėme es piliečiams galimybės judėti bei apsigyventi laisvai ES ir jiems taip pat turėtų būti užtikrinta visa informacija apie jų teisės šiame kontekste. Čia noriu priminti 2010-ųjų ataskaitą tema kliūčių iškylančių piliečiams sumažinimas, suteikiant jiems galimybę naudoti visomis savo teisėmis. Prieš du metus daugiau nei 11 milijonų ES piliečių gyveno kitoje nei savo gimtoje valstybėje narėje. Tokių žmonių skaičius dabar išaugo, nes daugybė e, jaunų žmonių, ką tik baigusių universitetą, ieško galimybių e, ir savo sėkmės kitose šalise. Todėl ypač svarbu, kad komisija išklausiusi Europos parlamento ir atsižvelgusi į jo 2010 gruodžio 15 dienos rezoliuciją pateikė tokį puikų pasiūlymą mums. kalba, kalbėdama, renkdama savo pranešimą, aš akcentuosiu pagrindinės teisės, ypač es piliečių teisę ir jų šeimų narių teisę dirbti ir apsigyventi laisvai bet kurioje valstybėje narėje. Taip pat ly, ly, lygybę, nediskriminavimą, e, užimtumo, švietimo, sveikatos apsaugos, socialinėje srityje Taip pat akcentuosiu diplomų pripažinimo klausimą e, galimybę susipažinti su dokumentais, teisę gauti informaciją, e, lygias vyrų ir moterų teisės, teisės švietimo srityje, visą gyvenimą trunkantį mokymasi. Manau, kad mums pasisekė, kad turime galimybę svarstyti šį pranešimą tokiu svarbiu momentu prieš Europos parlamento rinkimus 2013-aisiais, nes tai puikia proga. 14, nes tai puikia proga parodyti Europos piliečiams, kad ir jie gali prisidėti prie Europos politinės darbo tokies tvirtinimo, taip pat e, naudotis savo kaip rinkėjų teisėmis. Kita vertus, e, taip galime sumažinti demokratijos deficitą. Žinau, E, kokie yra Eurobarometro pateikti statistiniai duomenys 2011-aisiais. Tai yra daugybė žmonių, daugelį šalių nori daugiau informacijos apie ES pilietybę. Mano šalyje dauguma žmonių nori sužinoti suvokti, ką reiškia laisvai gyventi, kurioje nors šalyje laisvai judėti, nes mano šalyje ta galimybė neužtikrinama. Taigi tas pranešimas kelia iššūkių ir mums visiems. Mano šalyje Kipre tai ypač aktualu, nes Kipras perims pirmininkavimą 2012 antroje pusėje esu pasirengusi dirbti su šešėliais pranešėjais, su Lenkija, kuri pirmininkauja taip pat su Kipru, su Kipro pirmininkės atstovais Manau, kad padarysime viską, imsimės visų žingsnių, kad būtų parengti konkretus pasiūlymai ir konkretus planai, kaip toliau dirbti drauge. Ir aš tikiuosi glaudaus, sėkmingo bendradarbiavimo su visais. Ir tikiuosi, kad tai bus pran... įdom... visiems įdomus pranešimas. Ačiū. Ačiū, ponė Papadopulų. Toliau. Narių pasakymai pirmiausia, ponas Sogor. Yeah, Kalbėsiu vengriškai, sako kalbėtojas. Ez a jelentés javaslat. Dėkoju. Šitas siūlymas susijęs su Europos piliečių metais 2013 turi tikslą ne tik propaguoti pagrindinės teisės ir laisvės, keliamas tikslas suformuluoti konkrečius ir aiškius tikslus. Mes žinome, kad tebėra trūkumų, pavyzdžiui, abipusių profesinės kvalifikacijos ir pažinimo srityje e, gauti sveikatos paslaugos ar socialinės paslaugos taip pat dar dažnai iškyla problemų. Prieš maždaug metus viena iš valstybių narių užkirto kelią laisvam judėjimui nes negalėjo laisvai keliauti vienos iš šalių prezidentas. Štai kodėl yra svarbu nuolatos teikti informaciją ir diskutuoti, teikti informaciją piliečiams dėl laisvo judėjimo. Tekstas yra puikus, kaip jau buvo pasakyta. Tačiau norėčiau pasakyti, kad e, mūsų teikiamas pasiūlymas yra susijęs su Stokholmo programa su ES 2020 strategija. EPP yra paskirusi šešėlinį pranešę, aš esu šešėlinis pranešėjas, galiu tik paremti šį pranešimą ir noriu padėkoti e, komisijos atstovams. Ačiū. Mr. Saugar, yes, you finished? Yes, yes. Okay. Pone Saugar, baigėt pasisakymą taip. Prašom, kolegė. Thank you very much. Also... Dėkuoju. Sveikinu šį siūlymą, manau tikrai labai svarbu yra, kad ES piliečiai jūstų, kad jie yra ES piliečiai. Norėčiau pasakyti, kad e, svarbu, kad kitais metais neatsirastų dar daugiau nusivylimų nes mes kalbame apie Europos ir apie prisijungimą prie Šengeno erdvės Rumunijai ir Bulgarijai manoma, bandoma daryti kliūčių šiam prisijungimui. Tai, yra, tai būtų tas dalykas, kurį žmonės girdė kasdien, apie, kai kalbam apie galimybę laisvai keliauti. Tebelieka reikšmingų barjerų čia. Barjerų, kurie trukdo piliečiams laisvai keliauti, laisvai dirbti ar studijuoti kitose valstybėse narėse. Jeigu mes galėtume žmonės tinkamai informuoti apie turimas galimybės ir jų teisės, jeigu galėtume sumažinti tų barjerų, aš sakyčiau, kad mūsų siūlomi dalykai yra veiksmingi. Jei ne, tai tik sukels daugiau nusivylimų. Dėkoju. Thank you, Mrs. Latford. Ačiū, kolegė Latford. Uh, Ačiū. Galit spėlioti, kas gali pasisakyti prieš tokių metų iniciatyvą. Aš iš dalies mm, pasisakyčiau prieš tokius paradus aš mm, ir šiame komitete, ir peticijų komitete pastarosiamis savaitėmis girdžiu štai tuos dalykus ir kalbama apie tuos, tas visas problemas dėl laisvo judėjimo direktyvos įgyvenimo. Tai iš tikrųjų gal būtų gerai, jog tie piliečių metai būtų skelbiami tuo met, kai visos tos problemos jau būtų būsios išspręstos. Nenorėčiau čia gal kažkaip tai piktai kalbėti, bet tik visą tai kal, kainuos daug pinigų visos, visi tie šventimai. Mes raginame komisiją taikyti, pavyzdžiui, pažeidimų procedūras, kai yra pažeidimai. Galbūt kažkas yra daroma, galbūt nepakankamai daug, šiek tiek dialogo, nepakankamai gal teisinių veiksmų, na bent netiek, kiek aš norėčiau. Tačiau iš tikrųjų reikėtų gal valstybės valstybės narės uh, skatinti, kad pagal dešimtą straipsnį būtų leidimai gyventi išduodami realiai. Pavyzdžiui, žinau, kad yra problemų dėl Britų piliečių ar teisėtų gyventojų šeimų narių leidimų gyventi išdavimų, pavyzdžiui, dėl gėjų šeimų, tarkim, kai persikelia į kitas šalis, kiek susiduria, kiek, kiek problemų jie turi ir dėl mokesčių, ir dėl uh, socialinių garantijų perkelimo, ir vaikų uh, auginimo ir taip toliau. Lenkijos uh, pirmininkaujančios valstybės iniciatyva galbūt graži, tačiau aš norėčiau, pavyzdžiui, na, nenorėčiau gal vienos valstybės išskirti, tačiau norėčiau, pavyzdžiui, iškelti klausimą, tarkim, kiek Lenkija pripažįsta tos pačios lyties asmenų santokų teisės pagal 2004 metų direktyvos nuostas, bet aš sakyčiau, kad yra problemų, net neminint, pavyzdžiui, tik partnerystės sudariusių porų situacijos ir taip toliau. Bijau, kad praėjo septyneri metai tiek daug teisinių nuostatų, o dar kiek precedentų teisės iki 2004 metų, bet mm, tikrai labai netobulai visa tai gyvendinta ir labai dar daug yra problemų laisvo piliečių judėjimo srityje. Aš norėčiau savo piliečiams turėti galimybę pasakyti, kad viskas jau yra padaryta, viskas jau yra išspręsta ir štai mes dabar jau galime švesti. Aš mm, apgailestauju, kad aš taip lik ir burbu, bet e, jeigu mes norime labiau informuoti savo piliečius apie e, problemų mastą, paskatinti juos e, užbombarduoti mus peticijomis, o komisija skundais, tai taip, nes iš tikrųjų tokia yra situacija. Madame Veržat. Ačiū, ponia Veržat. Oui, merci, monsieur. Dėkoju, ponia pirmininkė. Kaip ir ponė Latford, aš norėčiau, kad švenčiant Europos piliečių metus nebūtų pasitenkinta tik tuo, kad bus kelbiama informavimo kampanija apie tai, kas yra ES pilietybė ir kokios teisės su to yra susijusios. Pirmiausia, todėl, kad manau, jog viena iš svarbiausių problemų susijusių su ES pilietybė yra štai kokia. Pagal ES teisės aktus kol kas tai yra nacionalinių pilietybių suma. Lygiai tai yra susijęs su Tai, tai yra susijęs su balsavimo galimybėmis. Jeigu nesi vienos iš ES valstybių pilietis, tai ES pilietybės ir neturi. Manau, kad klausimas, kurį reiktų kelti šiandien yra toks. Ką reiškia šiandien būti ES piliečiu? Jeigu norime, kad ES piliečiai vėl imtų pasitikėti ES institucijomis, manau, kad šis klausimas ir jo sprendimas yra esminiai dalykai. Be kita ko, manau, kad susidurėme su pilietybės savokos interpretacija, ji ne ta pati atskirose valstybėse narėse. Maničiau, kad reikėtų, jeigu dar tokios studijos nėra, tai ją atlikti, kad išsiaiškintume, ką atskiruose valstybėse narse reiškia ES pilietybė. Aš esu prancūzė. Mano šalyje pilietybės savoka yra nuolatinių diskusijų tema, kaip ir dauguma kitų politinių temų. Mūsų Šalyje yra kalbama apie seną prancūzų revoliucijos istoriją. Nuo tada šis klausimas aptarinėjimas. Tačiau reikėtų, mano supratimu, iš tikrųjų panagrinėti, ką apima pilietybė. Paprastai yra sakoma, kad pilietybė nėra skiriama, ji tiesiog yra pripažįstama kam nors. Tai reiškia, kad be to juridinio formalaus pripažinimo, įskaitant ir laisvo judėjimo teisę, yra ir kitų teisių E, pilietis turi turėti raiškos galimybę. Tai taip pat turėtų išplaukti iš jo pilietybės teisės. Mums buvo pateiktas komunikatas ir mane šiek tiek nustebino tai, kad tame komunikate susirasiu, kur tai pasakyta, sako kalbėtojai, pacituosiu. Mane ta citata šiek tiek sutrikdė. Krizės laikotarpiais svarbu yra remti ES ir ES piliečiai turi remti reformas ir aktyviai jų gyvendinime dalyvauti. Aš manau, kad mums tikrai bus sunku, jeigu apsiribosime tik tuo, kalbėdami apie ES pilietybę. Na ir paskutinis dalykas. Mane šiek tiek stebina tai, kad niekas nekalbėjo apie ES piliečių iniciatyvą nes tai yra nedidelė detalė, tačiau reikšmingai prisidedanti prie tikrosios ES pilietybės plėtojimo ir gyvendinimo. Kol kas pernelyg menkai apie tai kalbama, manau, kad dar turėsime progos prie šio klausimo patirbėti. Ačiū. Ačiū, kolega Morais. Um, <clears throat> Aš vienas iš paskutinių kalbėtojų, taigi noriu pasakyti, kad uh, tekstas yra geras. Norėjau išsakyti keletą minčių e, dėl to, ką ponia Gons ir ponia Latford pasakė kuomet praeitie parlamente esame rengę pranešimus dėl Europos metų, dėl kažko, paprastai jie buvo liūdinantis, kadangi lūkesčiai būdavo dideli ir paprasčiausiai būdavo pasukama e, bendrybių pusėn, e, vien tik tai bendri dalykai. Taigi ir čia kad be bendrųjų dalykų, vien tik be informacijos apie piliečių teises, kad būtų dar daugiau, nes aišku, tai yra geras dalykas, labai svarbu yra propaguoti pozityvius dalykus, tačiau uh, Manau, kad gal per parlamento pakeitimus mes galėtumėm ir um, tos konkrečius dalykus aptarti, pavyzdžiui, kur judėjimo laisvė neveikia, kur piliečių teisės realiai neveikia. Manau, kad tai yra puikia proga aiškiai pasakyti. Pavyzdžiui, ponė Papadopolų kalbėjo apie um, jaunus absolventus, kurie keliauja po Europos Sąjungą tikrai tokiais taupimo griežtos biudžeto politikos laikais. Taigi aš manau, kad labai svarbu būtų išryškinti tuos elementus. Uh, dėl judėjimo laisvių problemų. Na, aš nesutikčiau su panė Latford. Mes tikrai nedaugiau kokių e, elektroninio pašto žinučių gausime, bet e, galbūt iš tikrųjų žmonės pamatys, kad mums rūpi tie dalykai ir tie sprendimai bus, galbūt ne per pranešimus, bet galbūt, pavyzdžiui, e, per susitarimus, tarkim, dėl dėl Bulgarijos, Rumunijos, pavyzdžiui, vėlesnio įstojimo. Aš manau, kad mes realiai galėsime išsakyti savo poziciją dėl kliūčių laisvam judėjimui, kur tas problemas reikia išspręsti. O dabar ponas Brons. Ačiū. Ponas Baroso buvo ką tik pacituotas, nes jis teigia, kad Europos esmės suteikti galių europiečiams. Man atrodo, kad tuo tarpu tapsmė apsiriboja galių suteikimą eurokratams. Ir jeigu tik tai o, piliečiai išsako mintį, kuri nepatinka eurokratams, iš karto tai pavadinama ne, neprimtinų dalykų, taigi tai ne demokratija, o populizmas. Europos Sąjunga sako, kad reikia piliečius informuoti. Šiandien apie tai buvo kalbėta. Taip pat buvo sakyta, kad ryšio strategiją reikia valdyti centralizuotai. Visą tai e, remiasi premisa, kad bet koks pasipriešinimas ES projektui ir e, kyla iš nežinojimo informacijos neturėjimo. Jūs vadinate tai informacija, aš tai vadinu propaganda, bet aš nemanau, kad tai reikėtų finansuoti, kad tą reiktų finansuoti iš valstybinių lėšų piliečių ir valstybinių valstybių santykis, vertinant jį Junktinėje karalystėje, e, visada buvo suvokiama, kad ES nėra valstybė, kad negalima egzistuoti ES pilietybės. Mes žlugdome valstybių narių nepriklausomybę ir suverenitetą, darome tai palaipsniui, beveik neapčiapiamai, bet nebejotinai ir realiai. Pirmininkas, ačiū. Mums lieka vis mažiau laiko ir dar įvyks koordinatorių posėdis. Taigi prašau visų. E, Nepamiršti, kad mums reikia baigti šias diskusijas, ponas Mulderis. Trumpai, pirmininkė komisijos ir tarybos atstovų pasisakymams aš pritariu. Aš vis dar tikiu Europos bendradarbiavimu ir kol numirsiu ir, ir li, kol gyvensiu, liksiu e, europiečių. Tačiau yra daugybė kitų svarbių dalykų Europoje - krizė ekonominė, nedarbas ir, ir visi kiti svarbus klausimai. Taigi, noriu paklausti, kokių, kokios išvados, kokiu rezultatu pasiekta praeisiais metais nes kiekvieni metai yra dedikuoti kokiam nors tikslui. Ir man visada susidaro įspūdis, kad nežiūrint visų dedamų pastangų, rezultatas, kurio pasiekėme, yra sunkiai įvertinamas ir, ir, ir jisai iš karto išnyksta be pėdsakų. Gal aš neteisingai galvoju. Dabar vėl kreipiuosi į komisiją komisijos atstovą, kuris pristatė šį klausimą, bet prašau jūsų vieną minutę palikti ponui Jasinskiui, jeigu jis norėtų atsakyti į klausimus užduotus tarybai. Ar norėtumėte pakomentuoti tai, ponė Jasinskė? Ačiū. Noriu atsakyti klausimą. kiek pamenu, iš komisijos gauta informacija patvirtina, kad kad Lenkija nepažeidė tos minėtos cituotos direktyvos ir jos nuostatos visapusiškai įgyvendintos mano šalyje, bet esu pasirengęs suteikti daugiau informacijos ir atsakyti išsamei į jūsų užduotą klausimą ir pristatyti, kokie įstatymai gyvendinti tą direktyvą galioja Lenkijoje. Taigi, kaip jau sakiau, esu pasiruošęs atsakyti jūsų klausimus, bet turiu jūs nuvilti, kad iš tikrųjų taip nėra kad nagrinėjimas dėl pažeidimo nėra pradėtas. Pirmininkas, ačiū. Dėkuoju ir už tai, kad laikėtės pasisakymui skirto laiko. Ponas Vandestin. Dėkuoju, ponė pirmininkė, labai trumpai. Noriu padėkoti poniai pranešėjai ir Europos parlamento nariams, kurie pareiškė paramą komisijos siūlymui. Atsakysiu labai bendrai užduotus klausimus. Žinoma, dar egzistuoja tokių sričių, kur pasinaudoti pilietybės teigiamais privalumais ir iškyla sunkumų. Tačiau mes turime daryti viską, kad tų kliūčių mažėtų, bet yra ir tokių teisių, kuriomis galima pasinaudoti visapusiai. Ir čia galėčiau tuo ir atsakyti, poni Latford, per paskutarus šešis mėnesius įvyko dešimt pažeidimo procedūrų remiantis tuo, kas numatyta direktyvoje dėl laisvo judėjimo. Poniai Veršiat, norėčiau pasakyti štai, ką jis sako, kad mes susijėjome tarpusavyje piliečių teisės ir krizę. Tai yra tik vienas iš pavyzdžių, tačiau akivaizdu, kad krizės laikotarpiu yra jaučiamas pasitikėjimo trūkumas. Ir jis atsiranda tarp politinių sluoksnių ir piliečių. Būtina tą prarąją pasitikėjimo trūkumą užpildyti, toks ir yra mūsų tikslas. Na, o kai dėl pasinaudojimo rezultatais. Taip, vyksta dabar tyrimas dėl to, kas yra piliečių galimybės pasinaudoti savo teisėmis. Šios studijos rezultatai bus parengti šių metų pabaigoje ir tuomet galėsime jūsų komitetui pateikti e, informaciją apie šį tyrimą. Manau, kad į šį siūlymą reikia žvelgti kaip į katalizatorių. Mūsų veiksmai neapsiribos vien tik komunikacija. Yra ir kitų piliečių teisų sričių. Ir čia norėčiau paminėti vartotojų teisė, taip pat yra piliečių teisė. Jomis galima taip pat tinkamai pasinaudoti vykstant tiems Europos piliečių metams. Manau, kad mūsų veiksmai nėra propagandiniai, kadangi kalbame apie informaciją ir apie komunikavimą, o kai vyksta komunikavimas, informacija teikiama abipusiai. Piliečiai gauna informaciją, tačiau piliečiai turi galimybę pateikti savo informaciją. Priešingai negu būtų galima įsivaizduoti, Mūsų komunikavimo tikslas nėra propaganda ar populizmas. Priešingai, siekiame iš tiesų komunikuoti su žmonėmis ir daugiau informuoti piliečius apie jų pagrindinės teisės Europos Sąjungoje. Tai štai, ponė pirmininkė, manau, kad atsakiau į tą išreikštą susirūpinimą ir stengiausi kalbėti kuo trumpiau. Dėkoju, pirmininkas, ačiū. Grįžtam prie ponios Papadopoulos apibendrinamam žodžiui. Ačiū, ponė pirmininkė, manau, kad galėčiau pasakyti štai ką. Šis pranešimas iš tikrųjų gali pasinaudauti, kaip, pas, pas, gali pasinaudoti kaip katalizatorius. Svarbu išsiaiškinti, ką svarbiausia daryti. Svarbu, kad šiame pranešime mes kalbėtume apie konkrečius pasiūlymus, konkrečius veiksmus. Neturime likti tik prie tų bendrų dalykų kartojimo ar prie kažkokio perdėto šventimo. Turime siekti nuoseklumo, pavyzdžiui, sudaryti piliečiams galimybės laisvai keliauti viso Europos Sąjungoje, turime numatyti konkrečias priemonės, kaip ta teisė turėtų būti įgyvendinta. Taip pat teisė į darbą, ypač jauniems žmonėms, kurie susidūrė su rimtomis nedarbo problemomis kaip susikurti tinkamą gyvenimo kokybę krizės laikais, apie tai taip pat svarbu kalbėti ir kaip numatyti lygias galimybės visiems Be abejo, neturėtų būti skirtumo tarp žmonių, kurie gyvena Šiaurės Europoje, Centrinėje Europoje ar Viduržėmio jūros šalyse ar pietų e, valstybės Europos Sąjungoje. Turime dirbti kartu tam, kad Europos Sąjungos pilietybė taptų tuo dalyku, kurio visi siekia ir kas iš tikrųjų turi prasme. Dėkoju, pirmininkas, ačiū tiek būtų Libė komiteto sesijos šiandien, o dabar prašyčiau likti salėje tuos, kurie e, dalyvauja koordinatorių posėdėje, kitus prašyčiau salę apleisti. Eh? No, no, siamo un po' in ritardo. Siamo un po' in ritardo. Perché? No. Eh?